Well, good afternoon, dear colleagues. Buenos dias. <laughs> Dzień dobry. Vertėjai norėtų padaryti trumpą pareiškimą. Šiandien jau 35 dieną tęsiasi mūsų proteksto akcija prieš vienašališkai parlamento administracijos primestas, nesubalansuotas ir nesažiningas vertėjų žodžių darbo sąlygas. Turime jūs apgailestavim informuoti, kad šiandien vertėjai darbą baigs lygiai tuo metu, kaip numatyta posėdžio darbų atvarkėje. Ačiū už supratingumą. Pirmininkas, kaip žinote, yra problemų su vertimo žodžiu, vyksta e, tam tikra akcija ir sąžininkos darbo sąlygos yra visiems vienodos, vienodai būtinos, todėl dabar pirmininkas Malonės tokia proga perskaityti pirmininkams savo pareiškimą. Well, thank you very much. Kolegos, galime dabar pradėti jau posėdį. Darbus pradėsime nuo darbų tvarkės tvirtinimo. Taigi darbų tvarkė, tikiuosi, esate gavę. Ar būtų komentarų? Jeigu ne, tai ją tvirtiname. Dabar posėdžio protokolo tvirtinimas, gegužė 16-17 dienos posėdžio protokolai, ar būtų prieštraujančiųjų jiems, jeigu ne, jeigu iki šio posėdžio pabaigos nesulauksime komentarų dėl protokolo, tai laikysime jį patvirtintų. O dabar perinkime prie pirmo e, esminio darbo tvarkės punkto. Turime kiek ilgiau nei pusvalandį sparčiojo plačiojuosčio ryšio infrastruktūrai. Tema pristatys e, Lijana Ivanova iš Europos audito rūmų. Noriu Jums priminti, kad ponė Ivanova dirba antruo, antruosiuose Europos audito rūmų rūmuose ir jos darbos rytis investicijos į sanglaudą, augimą ir įtraukti. Taigi, taip siūlau darbuotis, turime 40 minučių, 10 minučių poniai Ivanovai, tada suteiksiu žodžių, žodį frakcijos, frakcijų koordinatoriams po 2 minutės, o tada e, po 1 minutę suteiksiu visiems kitiems nariams, kurie pageidaus pasisakyti. Baigiantis diskusijoms, ponios Ivanovos paprašysiu atsakyti į klausimus, sureaguoti į komentarus. O po to baigsime šio punkto nagrinėme. Taigi, ponė Ivanova, žodis jums. Ačiū, ačiū ponė pirmininkė, man nepaprastai malonu viešėti čia įtrė komitete, daugiausia tenka darbuotis Ekon komitete, matau pažįstamų veidų, tuo pat metu pirmą kartą darbuojasi ITRE komitete kartu su jumis, ačiū, kad pakvietėte. Plačiai juostis internetas labai įdomi tema, tikrai malonu ją pristatyti, tema aktuali kiekvienam iš jūsų, naudojamės mobiliaisiais telefonais, kompiuteriais, o prieiga prie interneto gali užtikrinti plačiuostis ryšys. Šiandien pristatysiu temą ir nors dedamos didelios pažangos, tačiau 2020 strategijos tikslų nepavyks pasiekti. Plačiuostis internetas yra bendras terminas, kuris apibūdina spartų interneto ryšį interneto ryšys reikalingas ne tik Europos konkurencingumui užtikrinti, bet ir socialiniai įtraukčiai pasiekti. Nuo ko reikėtų pradėti? Pasisakymą Europa 2020 strategijoje yra ir skaitmeninė darbų tvarkė su trimis pagrindiniais tikslais. 13-aisiais nusistatė ES tikslus plačiojos pačiam internetui. Tai yra plačiuosis ryšys iki 30 MB per sekundę greitis, vadinamasis bazinis plačiuosis ryšys. Ir e, buvo išsikeltas tikslas iki 20 metų užtikrinti kiekvienam europiečiai prieigą prie tokio bazinio plačiuošio ryšio. Tai yra e, iki 30 MB. O po to e, keliamas tikslas e, pasiekti ryšį, kuris viršė 30 megabitų per sekundę, o po 20-ųjų tikimės, kad bent pusė Europos namų ūkių galės džiaugtis ypač greitu plačiuoščiu ryšiu virš 100 megabitų. Taigi pradžioje bazinis iki 30 megabitų, po to virš 30 megabitų ir po to labai greitai virš 100 megabitų. Aišku, reikia žiūrėti, kokios reglamentavimo priemonės aktualios ir finansavimas. 50 milijonų iš įvairiausių šaltinių paskolos iš e, sąjungos šaltinių, 5,6 milijardo iš investicijų banko, EFSI programos, taigi galimybių gausybė. Mes savo audite susitelkėme ties štai ko bandėme įvertinti, kaip veiksmingai es ir valstybės narės įgyvendina tuos tris išsikeltus plačiojosio ryšio tikslus ir taip pat nustat, bandėme įvertinti, ar valstybės narės tikėtina, kad pasieks tikslus, kaip komisija kontroliavo judėjimą link jų, taip žiūrėjome, ar pažangos strategijos tikslams pasiekti parengtos, bei ar jos veiksmingai įgyvendintos. Programas svarbu ne tik kurti, bet ir įgyvendinti. Mūsų auditas apima e, esamą iki programą laikotarpį nuo 14 iki 20 ir praeitą nuo 7 iki 13 ir nagrinėjome visus es finansavimo šaltinius. Skaidrėje matote, kad lankėmės Airijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Lenkijoje ir Italijoje. Ten mes kalbėjome su suinteresuotomis pusėmis. Šioje skaidrėje aš nežinau, ar išvelgsite, nekomentuosiu pernelyg išsamei, tiesiog matote, kokia yra situacija 16 metais su sparčiuoju plačiojuoščiu ryšiu. Kaip sakiau, greitis tarp 30 ir 100 megabitų per sekundę ir tamsesnė žalia, kur judamas link tikslo sėkmingiau, šviesesnė žalia, kur tikslas vargiai bus pasiektas. Akivaizdu, jog iki 20-ųjų tikslo pasiekti nepavyks. Mūsų bendra audito išvada būtų tokia be abejo. Vienas iš tikslų jau pasiektas, tas bazinis plačiuosis ryšys iki 30 megabitų, tas jau pasiektas ir tas padaryta iki 16 metų, nors galutinis terminas e, buvo 13 metai, tačiau jau 16-aisiais visi daugiau mažiau užtikrino tą bazinį plačiai juostį ryšį, o dėl kitų dviejų tikslų greito ir ypač greito jūs regėjote žemėlapį greitojo plačiuosio ryšio, o ypač greitojo plačiojo šio ryšio dėgymas atrodo dar praščiau. Daugiausia problemų išvelgiama kaimiškose vietovėse iki 17 vidurio 14 valstybių narių užtikrino pla, tinkamą plačiai juosti ryšį kaimiškose vietovėse, tai, maž, tai pusė, o ypač greito plačiočioje ryšio kontekste tik 15 procentų namų ūkių turėjo tokių sutartis dėl tokio spartaus plačiočiojo ryšio. Tai mes siekiame 50 procentų, o turime 15. Didžiulis netitikimas, nepaisant visų problemų. Jeigu valstybės narės įgyvendins savo planus kaip ketinama, 3 iš 5 aplankytų valstybių narių gali būti, kad pasieks komisijos tikslą 25-aisiais. Vieną iš tiklų pasieks būtent už tikrins prieigą prie ypač greito plačiošio ryšio, kurį galima paspartinti net iki 1 gigabito per sekundę. Tai po to žiūrėjome, kaip komisija rėmė valstybės narės ir stebėsena, kaip atrodė valstybės narės, tarsi ir viską uh, teigiamai vertina, tačiau iš komisijos e, generalinio direktorato pusės ne viskas buvo padaryta kaip reikėtų. Mūsų išnagrinėtose strategijose tokie trūkumai aptikti. Plačiai juočio ryšio strategijas buvo parengusios visos valstybės narės, tačiau mūsų išnagrinėtose aptikoma ir trūkumų. Vienose valstybėse narėse buvo vėluojama, jas tvirtinanti, kartais tikslai juose netitiko Europa 2020 strategijos, sakyčiau, ne vienoje iš aplankytų valstybių narių net negalvojo apie trečiąjį tikslą, būtent tą ypač spartų į plačiajuostį ryšį ir abonementinės sutartis tokiam ryšiui. To nebuvo ne vienoje mūsų išnagrinėtoje strategijoje, bet to ne visos valstybės narės tinkamai sprendė internetinės infrastruktūros problemas. Čia aišku viskas susijęs su telefonijos infrastruktūra ir komunikacijomis, kaip galime jas atnaujinti, yra įvairiausių galimybių ir variantų. Be abejo, yra tas tradicinis modelis, yra ir va, variniai laidai, yra stiklo pluoštas, yra įvairiausių technologijų ir įvairiausių galimybių ir poveikis jų atitinkamas, viską mm, sprendė pačios valstybės narės. Kaip atnaujinti tas komunikacijas? Kokie buvo ribojantis faktoriai, ribojantis pažangą link spartaus plačiojo šio ryšio? Pirmasis toks ribojantis faktorius – yra, kaip dažniausia, būna susijęs su finansavimu. Atlikti komisijos tyrimai liudyja, kad suma reikalinga pasiekti 2020 plačiojo šio ryšio tikslą bu, siekia kažkur 250 milijardų eurų. EIB paskaičiavo, kad pusę tų išlaidų reikės investuoti į kaimiškas vietovės, kur situacija dažniausiai yra prastesnė. Mes atlikdami tyrimus išsiaiškinimo, kad trijose valstybėse narėse iš penkių aplankytų ne viskas buvo tinkamai kaimiškoms vietovėms padaryta, neatsižvelgta į jų ypatingą situaciją. Vienas didys, didelis EIB projektas finansuotas per EFSI net nekreipia dėmesio į tuos regionus, kur viešosios paramos labiausiai reikėjo. Po to teisinė ir konkurencinė aplinka. Dviese valstybėse narėse ji buvo problematinė, būtent Airija ir Vokietija, o galiausiai veiksmingos koordinavimas ta, tarp atskirų finansavimo šaltinių, ilgi projektų vykdymo laikotarpiai. Mes matėme, kad trijose iš penkių valstybių narių tinkamas koordinavimas užtikrino ilgalaikį ir sėkmingą projektų vykdymą, tačiau dviejose dėl netinkamo organizavimo, sakykime, programinio laikotarpiai nedėrėjo tarpusavyje, buvo kitų koordinacinių problemų ir jos identifikuotos kaip trukdantis tikslą pasiekti faktorius. Aišku, kaip ir kiekviename savo pranešime teikiame rekomendacijas, aštuonias rekomendacijas komisijai pateikėme. Strateginis planavimas, reglamentavimo aplinka ir konkurencijos skatinimas. Tai tuose trijose srityse mūsų rekomendacijos daugiausiai ir sutelktos. Pirmiausia, rekomenduojame valstybėms narėms atnaujinti savo planus, kurie leistų pasiekti išsikeltų tikslų. Pabrėžėme, kad visos valstybės narės turėtų peržiūrėti reglamentuojančiųjų ir kontroliuojančių institucijų įgaliojimus. Reikia tinkamai vertinti konkurencijos ir teisinės aplikos problemas. Taigi tiek trumpai keliose skaidrėse mūsų parengtos ataskaitos esmė, ką aš pamandžiau trumpai pristatyti. Dėkui. Dėkoju už jūsų vadinės pastabas. Galbūt kartu atvykęs valdas Kalivada galėtų pridėti kokiu nors pastabų. Ar norėtumėt papildyti pasisakymą? Regisi ne, sako pirmininkas. puiku matyti kolegą, kuris pirmas išsakys savo nuomonę. Ponas Boni iš EPP frakcijos. Prašau. Dėkoju už jūsų pasisakymą. Tikrai labai naudinga mums buvo išgirsti ne tik situacijos vertinimus, jos apžvalgą, bet tą informaciją ne tik svarbu išgirsti, kaip jau sakiau, bet ji bus labai naudinga mums tolesniam darbe, kai dirbsim prie elektroninių komunikacijų, prie G5 vystimo. Mano klausimas būtų toks. Kai valstybių narių klausiama apie reikiamą aplinką, kaip pasiekti tuos tikslus anksčiau iškeltus, ir kai kyla nauji iššūkiai, dėgiant G5 ryšį. Žinome, kad tų sunkumų yra, kai kurioms narėms nėra lengva pabaigti visus darbus susijusius su šiuo tikslu. Ir tuo pat metu jums keliami nauji tikslai susijęs su 5G dėgymu. Kitas klausimas, manau, būtų susijęs su nacionalinėmis strategijomis. Kadangi Anksčiau buvo išsakytas toks reikalavimas, tačiau kita vertus egzistuoja gairės 5G ryšiui. 2017 pabaigoj, 2018 pradžioj sakoma, reikės įgyvendinti naują plačiajuošio ryšio planą. Kiek yra galimybių sėkmingai pabaigti darbus susijusius su tais anksčiau minėtais tikslais 30, nuo 30 iki 50 megabitų ryšio e, įdėgymui. Trečia. Jūs kalbėjote apie tai, kad yra didelių problemų ir mes apie tai žinome. Problemų susijusių su prieiga prie interneto, su interneto kokybe kaimiškose vietovėse. Viena iš tų priežasčių be abejo yra susijusi su tuo, kad e, žmonių ten tankis nedidelis kita vertus, tai nėra vienintelė priežastis. Kodėl tas ryštys ten yra prastesnis? Kokias priežastis galėtumėt paminėti? Kitas. Kalbant apie reguliavimo aplinką. Jūs kalbėjote apie spektro paskirstimą. Ar buvo problemų didesnių kokiuose šalyse, kuria jūs, jūs kai ką paminėjote, tačiau gal galėtumėte pridėti ir kitų pavyzdžių. 30, 50, 150 megabitų per sekundę tokių tikslų turi būti siekiama. Ar yra numatyta, kada tų, tuos iššūkius bus galima į, konkrečiai įgyvendinti? Ačiū. Pirmininkas, dėkui. Na, nepaisant to, kad jūs šiek tiek viršijote pasakymų laiką, jūsų klausimą išklausim. Pane Virkunen, prašau. Ačiū, pane pirmininkė. Aš taip pat noriu padėkoti auditorumams už pateiktus vertinimus. Labai svarbu, kad jūs atliekate šį darbą. Visai Europai, mūsų ateičiai labai svarbu yra tai, kad turėtume puikų ryšį, geros kokybės ryšį Europoje. Mūsų komitetas e, daro viską, kad šios ir tie būtų siekiama pažangos. Jūs minėjote gal penkias valstybės narės. Jeigu galėtumėt paminėti gerus pavyzdžius, kaip jums atrodo, ar yra tokių e, šalių, kur galėtume pasimokyti geros praktikos pavyzdžių, gal yra tokių pavyzdžių, iš kurių kaip tik mokytis nereikia. Jūs taip pat kalbėjote strateginio, plan, apie strateginį planavimą, apie jo svarbą, apie uh, tai, kad kaip svarbu skatinti konkurenciją, bet ar mes turime pakankamai finansinių priemonių visam tam įgyvendinti? Ar turime pakankamai priemonių, kad galėtume sėkmingai kurti infrastruktūrą? Ponas Boni apie tai šiek tiek e, paminėjau savo klausime. Jis paminėjo ir tai, kad kaimiškose vietovėse maža žmonių, gal su tuo yra susijusi ryšio kokybė taip pat, ten jis menkiau plėtojimas tiesiog, ten mažiau infrastruktūros. Tiek būtų mano klausimų. Pirmininkas dėkoju už klausimą. Ar yra Alde frakcijos atstovų posėdėje? Regisi ne. Žaliųjų? Taip pat ne. Gerbiamas kolega išguoja. Ne, jis nenori nieko pakomentuoti ar paklausti. EFDD ar ENF frakcijų atstovų taip pat nematyti. Kiti dalyviai galbūt nori klausti ar komentuoti. Tada aš, sako pirmininkas, pasisakysiu, nes esu vienas iš dalyvių. Noriu paklausti dalykų, kai kurių susijusių su tuo žemėlapiu, kurį demonstravote. E, kai kuriuose šalise žmonių tankis didesnis negu kitose. Ir tuomet ten įdėgiamas e, spartusis internetas, ar ne? Ir pirmiausia, didžiuosiuose miestuose tai daroma. Tačiau taip pat matėme pietų Italijoje tą tokią tamsiai labai pažymėtą zoną. Kodėl ten buvo įdėktas tas internetas? Nes tai yra Varis tokia vietovė, kur yra visiškai kaimiška vietovė, jokių ten pramonės įmonių stambesnių nėra. Kodėl tiek dėmesio Italijos vyriausybė skyrė būtent tam regionui? Kas ten atsitiko? O pavyzdžiui, Prancūzijoje. Prancūzija pažymėta labai šviesiai žalia spalva, kas reiškia, kad sparčiojo interneto ryšys ten nėra tiek labai išplėtotas. Ir juo labiau kaimiškose vietovėse to ryšio yra mažiau Prancūzijoje. Tai štai, toks būtų mano klausimas. Žodis jums, prašom atsakyti. Atsakymas. Ačiū visiems už tokius įdomus užduotus klausimus. Matome, koks svarbus yra plačiuostis ryšys ir gera jo kokybė. Tai svarbu ekonomikai, tai svarbu konkurencijos skatimui ir panašiai. Pradėkime nuo pono Boni klausimų. Pirmiausia, dėl iššūkių susijusių su 5G ryšio dėgymu. Gigabitai 2020 metų tikslai, apie tai šiek tiek vėliau gal pasakysiu. Aš jau pradžioj minėjau tuos tikslus. Yra 25 metų tikslai, kai vienas gigabitas bus skirtas bent jau vis, kiekvienam e, ekonominiam subjektui. Toliau namų ūkiai bent 100 megabitų per sekundę tokio greičio internetą turės turėti. Ar tuos iššūkius esam pasirengę pasiekti? Na, sunku bus, kadangi dar net Mm, skaitmeninės darbo tvarkės numatytos iki 20 metų tikslai ne visi yra pasiekti. Tačiau, kai dėl 5G, kai gauname klausimą tokį, mes paprastai bandom pasiaiškinti, kas geriau, ar Viber, ar Copper, ar 5G, ar kitos infrastruktūros. Um, svarbu išsiaiškinti, kokioj, kokio, kokio vietoje pagal svarbumą yra 5G e, ryšys. Aišku, auditorumai nėra tie ekspertai, kurie geriausiai galėtų pakomentuoti technologinius viso to aspektus. Tačiau 5G neketina Fiber pakeisti jokių būdų. E, ir ka, yra tas vadinamoji kabelinė sistema. Tačiau 5G nepakeisos kabelinės sistemos. Ir galėčiau e, pasakyti tiek dabar, nežinau, ar tai atsako į su klausimą. 5G tikslas dar nėra pasiektas, bet be abejo, jeigu norite jo siekti, reikia turėti infrastruktūrą. Tos, tos infrastruktūros yra skirtingos, skirtingose valstybėse narėse, jos pasirenkamos skirtingai. E, bendros Europos politikos plačių šimlyšiui ilgą laiką nebuvo ir dabar kiekviena valstybė narė pati yra atsakinga už tai ir gali pati pasirinkti, kokį variantą imsis labiausiai plėtoti. Ir čia pereinu dėl strategijų, dėl prie jūsų antro klausimo. Galima visyti įvairiausias strategijas. Pavyzdžiui, iš tų penkių valstybių narių, kur lankėmės, pavyzdžiui, Vokietijoje buvo pasirinkta tokį modelį, kai buvo koper tinklas naudojamas, jau egzistuojantis tinklas, kuris buvo labai gerai išplėtotas. E, ten buvo telefono linijos. E, tas tinklas yra paremtas vario laidų e, panaudojimu. Tas tinklas buvo puikiai išnaudotas, gerai išplėtotas ir netgi turint tokį tinklą iki 60 megabitų būdavo galima tą greitį padidinti, kartais net iki 100 megabitų per sekundę. Bet tai yra toks ribinis dalykas, nes daug kas priklauso ir nuo vartotojų tankių. Kuo daugiau vartotojų, tuo labiau mažėja greitis. Valstybės narės vienus renkas vieną technologiją, kitos kitas. Pavyzdžiui, Italijos pavyzdys. Jūs, ponė pirmininkė, tą pavyzdį paminėjote. Pone Virkunen klausė apie gerus pavyzdžius ir egzistuojančią gerą praktiką ir galiu pasakyti, kad uh, pranešimo tikslas nebuvo įvertinti valstybių narių pasiekimus. Mes tą darome atskiruose pranešimuose, bet turime pavyzdžių tarp valstybių narių, kurie yra labai iškalbingi. Mes e, pristatėme ir 28 valstybių pasiekimus, visos padarė pažangą. Jeigu palygintum situaciją 2011-2017 metais, pamatytume, kad visi e, smarkiai pažengė į priekį. O kas padarė didžiausią pažangą? E, matyti iš grafiko ir Italija yra viena iš tų valstybių, kur tas šuolis buvo didžiausias. Ten pažanga padaryta yra tikrai įspūdinga. E, tai matyti ir iš atlikto audito. Tai yra geras pavyzdys. O kodėl taip nutiko, štai pirmininkas klausė. Kodėl ta tamsiai žalia spalva grafike? būtent dėl to, kad valstybė narė priemė tokį smertit sprendimą, pasirinko tam tikrą strategiją, kaip plėtoti savo tinklą. Galite palyginti Italiją, Vokietiją ir, pavyzdžiui, Airiją. Ten jau buvo varinių laidų infrastruktūra, taip vadinama, seniau. Tačiau skirtingai nuo Vokietijos, kur Vokietijoje buvo nuspręsta toliau šią sistemą plėtoti, Italija pasirinko kitą investavimo modelį. Jie pasirinko investavimui, kaip sakiau, visiškai kitokį modelį ir nusprendė į stiklo pluošto technologijas investuoti. Ir tai buvo vėlgi didžiulis šuolis plėtojant šią technologiją ir plečiant ryšį e, šalyje. Dėl to labai situacija šalyje pasikeitė lyginant su anksčiau buvusią. Kita jūsų klausimų dalis dėl prieinamumo to ryšio kaimiškose vietovėse. Tai yra labai svarbus klausimas, nes manau, kad čia mes galime paaiškinti tokį platesnį paveikslą. Finansavimo šaltiniai svarbus yra tam plačiai važiam ryšiui plėtoti. Mes turime žinoti, kad, kaip jau sakiau, kad 250 milijardų tiek yra komisijos vertinimas, tiek reikia pinigų tikslams pasiekti, bet svarbu išsiaiškinti, iš kur gaunamos tos lėšos, o jos gaunamos iš privačių operatorių ir tai yra svarbiausias dalykas susijęs su finansavimo modeliu. Europos sąjungos finansavimas šiems projektams yra labai ribotas. Štai jeigu pamatytume E, iš mūsų dokumentų 15 milijardų Europos sąjungos e, lėšų buvo skirta ir tai sudaro gal 6 procentus visų reikalingų lėšų tiems projektams plėtoti. Tai iš dalies atsako jūsų klausimą, kodėl kaimiškose vietovėse dar sunku turėti plačiai juosti ryšį. Togi todėl, kad privatus sektorius siekia pelno. Ir jeigu nepamatoma e, galimybės gauti pelno, tai tuomet tiesiog neinvestuojama tokiuose vietovėse. Klausimas tebelieka toks, ar efektyviausiai tos investicijos yra naudojamos. Kaip jau mes sakėme, kartais e, yra pasirenkamas kelias gauti paskolą iš Europos investicijų bankų. Ar tai visada yra efektyviausias kelias? Ne visada ir nebūtinai tos lėšos yra nukreipiamos į labiausiai pažeidžiamas vietovės. Dėl reguliavimo ir konkurencijos. Tai yra susiję su ponios Virku nenantruoju klausimu. Manau, kad tai yra labai svarbus dalykai iškart po finansavimo pagal svarbą. Labai svarbu buvo, kad valstybės narės tinkamai įvertintų, kiek lėšų joms reikia tiems iššūkiams išspręsti. Dauguma valstybių narių tokią analizę atliko, kai kurios ne, kai kurios to nepadarė. Ir aišku, kad jeigu jūs nežinot, kiek lėšų jums reikės, nežinot, kiek jums lėšų reikia, tai tuomet, aišku, tuos iššūkius spręsti sunku. Na ir galiausiai verslo aplinka, reguliavimo aplinka irgi yra nepaskutinės svarbos dalykai. Nes konkurencijos srityje gali iškilti sunkumų ypač naujiems operatoriams pradėti savo veiklą. Tokiu atveju matėme Vokietijoje, kai, pavyzdžiui, vartotojams buvo sunku atsisakyti kai kurių anksčiau gautų paslaugų ir rinktis naujų operatorių teikiamas paslaugas. Airijoje vėlgi matėm panašių dalykų susijusių su konkurencijos klausimais. Jeigu palygintume tai su kitomis trim valstybėm narėm, tai galėtume pasakyti, kad ten reguliavimas suveikė daugmaž gerai. Dėl finansavimo priemonių. Tai yra plačiajuoščio ryšio e, sujungimo Europos fondas ir tai yra puikus dalykas, gera priemonė. Mums, kaip audito rūmams, geriausias dalykas būtų matyti, kad tos lėšos iš to fondo yra išleidžiamos efektyviai. Ir tikėkime, kad e, taip tokią pat nuomonę turi ir, ir tie, kas naudoja tas lėšas. Tai štai aš Anksčiau buvau sulaukus klausimo dėl to, ar valstybės narės ir kaimo vietovės kai kuriuose yra lab, šalise yra labiau išvyščiusios negu kitose. Aš jau sakiau, kad problemų matėme visose valstybėse narėse. Beneliukso šalis, Luksemburgas ir mažos šalis, tokios kaip Malta, turi tokias kaimiškas vietovės, kurios yra labiau išvyščiusios, bet taip yra tiesiog dėl šalies dydžio, dėl to, kaip veikia maža šalis. Ten lengviau tas infrastruktūras plėtoti negu didelėse šalise. Ačiū. Uh, Dėkoju. Taigi jūs Dabar siūlote mums taip savo šalis pertvarkyti, kad jos būtų mažos ir tada mes kaip Beneliukso šalise ir Maltoje pasieksime tokio, tokios pat pažangos. Na, aišku, jokauju. Tikrai įdomu, kaip Italija pasirinko investuoti į pietinę šalies dalį, į stiklo pluoštą. Tikrai puikus pavyzdys. Taigi tikėkime, kad bus pakankamai investicijų į stiklo pluoštą visose srityse pavyzdžiui, Švedijos ir Suomijos šiaurinėse dalyse yra tokių vietovių, kuriuose nėra daug gyventojų. Na, aš pavyzdžiui, Helsinki ir aplink, apylinkės jo, Malme, pavyzdžiui, Kopenhagos apylinkės, gal ir įmanoma aprūpinti tą technologiją. Prancūzija taip pat didelė šalis, ten irgi gali kilti problemų, nes dėl investicijų atsipirkimo ir veiksmingumo, ypatingai kai dalyvauja privačios įmonės šiuose programuose, tai tikrai klausimų gali kilti. Dėkoju. Na, o dabar siūlau pereiti prie kito darbo atvarkės punkto, atėjo laikas pereiti prie jo. Pranešimas parčioje plačia juosčio ryšio infrastruktūra baigiamas. Pristatėme baigiamasias pastabas, taigi dabar periname prie kito klausimo ES 2019 m. finansinių metų bendro biudžeto visi skirsniai. Pranešėjas Jens Gajer, prašau, žodis jums, gerbiamas kolega. Dankeschön, Herr Präsident. Ähm... Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi, kad galiu dirbti šiame komitete, man tai didžiulis malonumas ir garbė, tuo pat metu esu ir biudžeto komiteto vicepirmininkas. Todėl man aktualūs dalykai, kurie ne tik yra šio komiteto darbos rytis, bet ir bendri klausimai, kaip atrodys visas biudžetas, atskiri jo elementai. Būtų tikrai puiku, jeigu kiti kolegos parodytų iniciatyvą, Ir aš džiaugčiausi, jeigu ir šiame komitete e, neprivalėčiau rengti biudžeto klausimų, nes juk netėjau čia vien dėl to, kad dar kartą gilinčiausiai į tai, su kuo dirbu biudžeto komitete. Kaip atrodo įprasnė darbo tvarka, yra pirmininko laiškas, Ježis Buzekas ir aš, mes prie jo rengimo prisidėjome. Taip pat yra ir mūsų šešėlinių pranešėjų indėlis, parlamento pirmininko indėlis. Ačiū visiems už jų indėlį. Pramonės komitetas rengė savo nuomonę dėl 19 metų finansinio e, biudžeto. Remiamės e, jau tuo, kas buvo pasiekta ir įprasta darbo tvarka, komisija pateikė savo pasiūlymą, tada taryba jį stipriai sumažina, sumažinimo argumentai kartojasi taip pat metai iš metų, o vienas iš darbų tenkančių kiekvienam pranešėjui, rengiančiam ar pranešimą ar nuomonę apie biudžetą, yra gražinti sumas į komisijos siūlomą dydį ar lygį. Mes būtent tą ir padarėme. Kitas dalykas, tos biudžeto eilutės, kuriuose e, sumos nubrauktos, nors jos iš jų turėjo būti garantuoja Mas Europos strateginių investicijų fondo darbas, nors tų pinigų reikia EFSI veiklai užtikrinti. Keletas e, žmonių gal tik tai ginčis šiame komitete e, būtinybę ir naudą teikiamą EFSI, Europos strateginių investicijų fondo. Mano frakcija tą naudą visiškai pripažįsta. Jūs žinote, kad ši priemonė uh, teikia paskolas, ponė Ivanova pristatydama savo ataskaitą viską puikiai apibendrino, taigi teikiamos paskolos, tačiau garantuojant e, pras, potencialiai prastų kreditų e, rizika yra dviejose biudžeto eilutėse garantijos. Ir tos sumos būtų panaudojamas, jeigu viena ar kita paskola nebūtų gražinama. Šios sumos paimtos yra iš kitų biudžetinių eilučių. Parlamento nuomonė tokia, apgailestaujame dėl to, nes komisijos e, su tarybos palaiminimu e, numatyti pinigai garantijoms pamti iš temų, kurios e, yra aktualios Čia išskirčiau bendrąją mokslinių tyrimų programą ir Europos infrastruktūros tinklų priemonę. Taigi iš ten nubraukta, perkelta į garantijas. Mūsų tikslas pasiekti, kad biudžetinės eilutės e, grįžtų į pradinį dydį iki to laiko, kol buvo iš jų EFSI skirtos garantijos nubrauktas. O kadangi biudžeto komitete esu nuolatinis pranešėjas agentūroms, klaus, bandžiau išsiaiškinti, ką agentūros galvoja apie komisijos pasiūlymą dėl biudžeto, ar jiems kažko trūksta, kažkos pagidauja ir atitinkamai savo projekte nusprendžiau atsižvelgti į prašymus tokios agentūros kaip Enisa ir kitos. Aš padidinau, siūlau padidinti joms finansavimą, kad jos galėtų geriau įgyvendinti keliamas užduotis. Kalbant bendrai, šio komiteto nuomonę biudžetas negali džiuginti, pirmoji A kategorija padidinta, horizonto finansavimas padidintas, klimato kaitos kovos priemonės taip pat padidintos net iki 20 procentų, Taigi tarsi iš dalies mums pavyko užsitikrinti dėmesį toms rytims, kurios mums yra aktualios. Turime ir nuomonės projektą ir jeigu susilauks ji palaikymo, tai taps pagrindu bendrai pranešėjai atižvelgti į mūsų prašymus. Dėkui. Uh, Ačiū ponė Gajer už nuomonę. Taigi įtrio komitetas rengia nuomonę dėl biudžeto. Be jokios abejonės biudžeto komitetas yra atsakingas už šią sritį. Na, mano gerbiamas, gerbiami kolegos, frakcijų atstovai dabar turi po dvi minutės tam, kad išsakytų savo nuomonę arba išsakytų savo klausimus. Taigi pradėsime nuo frakcijų atstovų šešėlinių pranešėjų, ponas Salinė pirmiausia nuo EPP. Dėkoju, dėkoju už suteiktą žodį. Pranešėjo Henshajer požiūris tikrai atitinka mūsų prioritetus. Ir dabar, ko gero, vienas iš delikačiausių dalykų, kadangi mes esame pramonės komitete be jokios abejonės būtų dėrėjimas tarp to dėmesio, kuris skiriamas biudžete EFSI, turint galvoje puikius rezultatus šios programos, bet lygiai taip pat reikėtų kelti klausimą dėl to, dėl to, kad, pavyzdžiui, kokios sumos yra skiriamos EFSI ir kiek yra numatoma mažinti iš kitų programų lėšų. Manau, kad turėtume būtent į šį klausimą pasigilinti tokiame komitete kaip kad mūsiškis, transporto komitete tokie klausimai svarbus. Transporto komitete taip pat panašią pastabą esu išsakęs. Mes savo pozicijoje turėtume numatyti garantijas veiksmingam pramonės vystimui. Taigi reikėtų numatyti pakankamai lėšų tam, kad būtų tvirta pramonės politika ir tam, kad ES konkurencingumas būtų išsaugotas. Taigi tai būtų du pagrindiniai dalykai, tokie Mes komitete manome, kad biudžeto kaip ir pakaktų, bet keletą dalykų reikėtų čia pabrėžti. Tas biudžetas pramonės politikai turi numatyti centrinį vaidmenį ir kaip be to tai bus padaryta čia irgi labai svarbu. Labai svarbu suprasti, kaip tos investicijos bus užtikrinamos, tačiau kad ir kaip ten bebūtų, būtų, pramonė neturėtų nukentėti. Ponui Gariui tą patį pakartosiu, transporto komitete esu sakęs, tai štai pavyzdžiui kosmoso politikos sritise. Reikia Pragos GSA agentūrai visą reikiamą dėmesį skirti. Aš manau, kad požiūris pasirinktas yra geras ir manau, kad pranešėjas gali toliau šią linkmę tęsti savo darbą. Ačiū dabar kitas būtų Aldė atstovas kalbėtojas. Ponės Rykė pakaitinė kolegė. Dėkoju, pirmininkė. Pane Dominik Rykė norėtų e, padėkoti Ponas Rikė norėtų padėkoti pranešėjui. Pranešėjas šešėlinis gali pritarti 19 metų biudžeto pasiūlymui. Na, o dabar dėl tų bandomųjų projektų, tai šešėlinis pranešėjas e, palaikys tos projektus, kurie turi pridėtinės vertės ir kurie gali būti veiksmingai įgyvendinami. Tai tiek būtų kolegos vardu. Ačiū už jūsų trumpą komentarą. Kitas kalbėtas mano sąraše yra gerbiamas kolega Silikiotis. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegai už atliktą darbą. Taip pat norėčiau padėkoti už bendradarbiavimą, bendrą darbą kartu su juo ir kitais frakcijų atstovais. Viena iš mums aktualiausių problemų būtų tos lėšos, kurios yra svarbios mums pramonės komitetui. Mes GUE frakciją pateikėme keletą pakeitimų, tam, kad e, būtų geriau e, reaguojama į visuomenės bei pramonės poreikius bendrai paėmus, bet taip pat konkrečiai MVI poreikius. Mes visi puikiai žinome, kad e, mes patyrėme labai rimtą krizę, dėl kurios pramonė buvo sunaikinta kai kuriuose vietovose. vietovėse. Taigi, čia dabar kalbame apie nesaugumą, dėl kurio ko gero e, kils problemų ir ES biudžetui, o lygiai taip pat problemų kils ir MVI plėtrai. Tos e, MVI yra ko gero mūsų ES pagrindas stuburas, taip sakant. Todėl labai svarbu skirti joms lėšų tam, kad būtų e, joms didesnis saugumas numatytas. Taigi mes pageidaujame, prašome daugiau lėšų kosme programai. Bei lygiai taip pat horizontas 2020 programai konkrečiai moksliniams tyrimams ekonomikos labui. Taigi mes norėtume, kad būtų skiriama šioms rytims daugiau lėšų tam, kad jos pasiektų MVI. MVI turi būti suteikta galimybė sukurti daugiau darbo vietų. Mes taip pat pateikėme vieną pakeitimą mokslinių tyrimų ir inovacijų srityje. Mes manome, kad inovacijos labai svarbios, moksliniai tyrimai taip pat. Nes būtent mokslinių tyrimų ir inovacijų dėka daugybė mūsų visuomenės problemų galėtų būti išspręstos. Taigi mes teikiame konkretų pakeitimą dėl nemokamo bevėlio interneto. Tam, kad būtų patenkinami mažųjų savivaldybių poreikiai. Kaip žinia, aš pats rengiu pranešimą šiais klausimais bevėlio ryšio klausimų, Wi-Fi klausimų, kartu su kolega Karlos Zorinio. Tačiau šių programų įgyvendinimo pradžioje buvo susidurta su e, problemomis. Ir tas first come, first serve tiesiog požiūris sukėlė nemažai problemų. Taigi, čia nėra geografinės lygybės. Dėkoju. Deja, jūs netgi du kartus viršijote jums paskirtą laiką. Siūlau dabar suteikti žodį visiems kitiems norintiems pasisakyti. Kolega Rubikas, prašau. Labai ačiū. Ačiū mūsų pranešėjui. Nepaprastai svarbu, kad pastarųjų metų strategija ir toliau susilauktų pakankamo dėmesio, moksliniai tyrimai ir inovacijos mums yra aukščiausias prioritetas ir čia būtų gerai, kad pavyktų susira, susitarti dėl taryba dėl teigiamo rezultato, kitoji sritis kosme programa, vėlgi kolega apie tai kalbėjo, čia trūksta lėšų, o Europos infrastruktūros tinklų priemonė, ką tik girdėjome, kaip audito rūmai patvirtino, jog ateitie reikia daryti daugiau. Man labai svarbi yra ta silent pipe. technologija, kad ji būtų perimta uh, reikėtų įtraukti visas suinteresuotas struktūras, taip pat ir Ekosoka, regionų komitetą reikia veikti e, tą susiskaldimą tarp sričių. Šiaip sutaupyti galimybių matau, todėl atskiros organizacijos galėtų suderinti savo administracinius dalykus ir tokiu būdu sutaupyti nemažai. Taigi pagalvokime apie tam tikrų procedūrų supaprastinimą. Bendrais bruožais 19 metų biudžetas, pažymėsiu, yra pagrindas, ant kurio bus kuriama kito laikotarpio finansinė programa, skirkime jam ypatingą dėmesį. Ačiū, ar būtų daugiau kolegų, kurie norėtų pasisakyti šiuo klausimu? Tokiu atveju aš žodį paimsiu. Aš tik tai norėčiau pasakyti, kokios svarbios e, visos šios programos ES ateičiai. Kaip kad jau buvo pasakyta, didžioji dauguma tų programų yra e, puikiai techniškai išplėtotos ir tos programos e, ne tik tai finansuoja, bet ir įtikina nacionalinės vyriausybės bei MVI kad reikia juose dalyvauti. Taigi labai svarbu tai yra mūsų visų ateičiai. Manau, kad turėtume nepamiršti, jog didelės valstybės narės yra aktyviausias šių programų dalyvės. Ir reikėtų pagalvoti, kaip įtraukti mažesnės valstybės narės. Tai yra gana paprasta, sprendimas yra labai logiškas. Tiesiog turime atverti duris mažoms ar vidutinėms įmonėms tokioje pažangioje srityje. Tai reiškia, kad reikia daugiau bendradarbiavimo tarp universitetų, daugiau bendradarbiavimo tarp mažųjų ir vidutinių įmonių. Taigi aš labai tikiuosi, kad ponas Gajeris atitinkamų išvadų padarys iš mūsų e, pastabų. Ir galbūt e, galėtų pristatyti dabar bendrą vaizdą, kuris jam susidarė po šios diskusijos. Ačiū, ponė pirmininkė. Jūs puikiai kalbate vokiškai, bent jau tikrai daug geriau negu aš čekiškai. Uh, Aš tikrai neprieštarausiu kolegų pasiūlymams, papildymams. Aš tikrai raginu kolegas e, įsitraukti į biudžeto formavimo procedūrą, parodyti savo sugebėjimus. Labai ačiū, kad taip e, trumpai, drūtai, teigiamai bei pažangiai pasisakėte. Puiku. Manau, kad e, labai svarbu yra paskelbti galutinius e, laiko terminus. Pasižymėkite, kad galtinis pakeitimų pateikimo terminas yra rugsėjo 5 diena. Balsuosime ITRE komitete rugsėjo 24 dieną. Pagrindinėme komitete biudžeto komitete balsavimas vyks spalio 8-9 dienomis. Šių metų, aišku. Tikėkimės. Na, o balsavimas plenarinėje sesijoje numatomas antrosios spalio sesijos metu. Taigi laiko terminai aiškus, ar būtų komentarų. Jeigu ne, tokiu atveju siūlau pereiti, tiksliau užbaigti šio klausimo nagrinėjimą. Dėkoju ponui Gairiui vokiškai. Na ir dabar siūlau pereiti prie kito darbo tvarkės punkto - Sąjungos kosmoso programos sudarimas ir ES kosmoso programos agentūros įsteigimas. Norėčiau tik tai priminti, kad kosmoso programa yra vienas iš pagrindinių dalykų čia. Tai apima Galilėjo, Kopernikos e, programas, e, kosmoso stebėjimą bei naują GovSatcom iniciatyvą. Šių programų būstinės yra skirtingose valstybėse narėse. Viena iš jų yra įsisteigusi netgi Pragoje, mano šalies sostinėje, labai tuo didžiuojasi. Na, o dabar vyks pirmasis pasikeitimas požiūriais be jokių dokumentų kol kas. Todėl norėčiau paprašyti pranešėjo pono Masimiliano Salinį iš EPP pradėti diskusiją Na, iš pat pradžių norėčiau mm, informuoti jūs, jūs, kad turime 45 minutės šiam klausimui. Po, ke, po 5.15 turėtume baigti šio klausimo nagrinėjimą, taigi priego itališkai kolega. Dėkoju. Aš mm, manau, matau tiksliau, kad bet tikimės, kad tų kolegų dar bus daugiau. Taigi pagrindinis e, šios diskusijos dalykas yra mūsų ES strategija. Aš savo ruoštų norėčiau štai ką pasakyti, kad e, kol kas, kadangi dar tik tai pradinis etapas e, darbo vyksta, turiu pasakyti, jog nepamirškime, neturėsime pamiršti, kad baigėsi mūsų kadencija. Europos Sąjunga daug buvo pil kritikuojama piliečių ir štai dabar, artėjant rinkimams, ši programa būtent galėtų parodyti, kokia svarbi yra Europos Sąjunga. Na, aš norėčiau būtent tokiais kukliais, bet pozityviai žodžiais pradėti savo pasisakymą. Du svarbus dalykai yra šiame pranešime. Mes laiko pranešimui parengti neturėjome daug, todėl aš trumpai du svarbiausius klausimus aptarsiu. Thank you. mes dirbame su komisijos pasiūlymu, kuris e, tikrai yra pagirtinas. Na, trumpai pasakysiu, kad čia nėra kažkoks tai Koperniko stiliaus sistemos e, revoliucinis pokytis ES kosmoso politikos e, srityje. Šis klausimas yra nepaprastai svarbus, todėl nereikia čia per daug svajoti, o būti konkrečiais. E, pirmiausia, valdysenos klausimas. Čia galiu pasakyti, kad laikomasi požiūrio susijusio su trim dalykais, gal net keturiais. Pirmiausia, komisijos pasiūlymas yra aišku pateikiamas. Labai svarbu, kad ES per ES komisiją išlaikytų centrinį vaidmenį. ES komisija turėtų būti lyderė šioje srityje, šiame darbe. Ji turėtų vadovauti visam darbui kosmoso strategijoje. Komisijos pagrindinis partneris yra GS agentūra, kurios būstinė yra Prahoje, kaip kad jau sakė pirmininkas. Labai svarbu yra perbražyti kontūrus šios agentūros, beje, jos net ir pavadinimas bus keičiamas. Dar taip pat turime Europos kosmoso agentūrą, ESA. Kas dėl GSA agentūros, tai manau reikėtų tiesiog naujo Nu, sustiprinto konteksto apibrėžimo. Taip pat reikėtų numatyti konkrečias užduotis šios agentūros. Teisinių požiūrių tam tikros užduotis bus perduotos šiai agentūrai, o kai kurie, kai tam tikro pobūdžio darbas bus tik tai deleguojamas komisijos šiai agentūrai. Taigi reikėtų pasiaiškinti, kodėl dabar yra tam tikros e, esminės, gal net pagrindinės užduotis yra atimamos iš GSA, beje, dėl kokių priežasčių teisiškai buvo pasirinktas delegavimo metodas e, iš komisijos. akreditavimo ir saugumo darbas dabar tenka komisijai Tai yra deleguojama GSA. Lygiai taip pat dabar GSA tektų ir kibernetinis saugumas. Beje, kol kas komisijos pasiūlyme apie tai nėra netgi kalbama. Na, no, man atrodo, kad tai yra vienas iš esminių kosmoso programos elementų. Na, o kas dėl kitų funkcijų, nepamirškime, kad 101 sutarties straipsnis numato peržiūrą. rezultatų veiksmingumo. skirstant užduotis. Aišku, būtų atsižvelgiama į realius pokyčius šioje srityje. Na ir dar yra, reikėtų paminėti garantiją. Garantija techninės pagalbos teikti garantinę pagalbą per ESA, Europos kosmoso agentūrą. ESA, kaip žinia, istoriškai e, turi labai rimtų funkcijų, dar, kuri jas, ji jas turėjo netgi prieš e, nubrėžiant ES kosmoso programą. Na ir dabar ketvirtasis žaidėjas jis gal, jam galėtų būti patikėtos kai kurios komisijos nurodytos užduotys. Taigi, manau, kad mums pavyks ateinančios etapuose tinkamai tai padaryti. Taigi dabar biudžetas 16 milijardų eurų yra Europos kosmoso programai numatyta. Galilėjo, Kopernikus ir GovSatcom bei SSA arba SST bus paskirstytos tos lėšos. Galilėjo skiriama daugiau nei 9 milijardai su pusė, Kopernikus 4 milijardai su pusė. Uh, man atrodo, kad tinkamas sprendimas. Na, o dėl SSA galėtume galbūt daugiau pastangų e, dėti finansavimo srityje. Štai pavyzdžiui, šios abi programos, tiksliau kiekviena iš šių programų 250 milijonų eurų gauna finansavimo. Ir manau, kad visiems akivaizdu, kad tokio finansavimo nepakanka. Manau, kad reikėtų bent jau padvigubinti finansavimo lygį. Ir aš čia savo leidau konkrečiai e, nurodyti tokius dalykus. Na, galbūt e, jau savo pasisakymą ir baigsiu. Dar yra penki, šeši dalykai, dėl kurių norėjau pastabą pasakyti. Pirmo, pirminio projekto galutinis terminas yra pernelyg trumpas, todėl reikia prioritetais e, svarbiausiais remtis. Bet prieš e, aptariant skirtingus klausimus, Manau, su kolegomis turėsime aptarti prioritetus. Aš tokių prioritetų e, radau šešis ir jau e, kitame etape galėsime su kolegomis e, apie tai kalbėti. Ačiū kolegai už pristatymą. Na, o dabar žodį suteiksiu kolegoms diskusijai, paprašysiu visų laikytis dviejų minučių laiko termino. Pirmiausia, Pone Karel mano sąraše. Prašau. Ja, vielen dank. Ähm. Ačiū, kolegos, ponė pranešėjau, sveikinu pasiūlymą dėl naujojo reglamento, o pagrindų programos šiame kontekste turėtų būti tol, tobulinimas ir plėtojamos. Akivaizdu, kad uh, mums reikėtų ir apjungti skirtingus teisės aktus į vieną reglamentą. Svarbi yra ir praėjusiu metu ataskaita, kurią mes pateikėme ir gerai, kad komisija į tai atsižvelgė. Mūsų pranešime prašėme padidinti kosmoso klausimų finansavimą lyginant su dabartinė finansinė programa. Komisija tai atsižvelgė, siūlo 16 milijardo tačiau nėra garantijų, kad šios lėšos e, tikrai bus pakankamos visiems komisijos iškeltiems tikslams pasiekti. Čia pritariu pranešėjų tiek mums, tiek komisijai prioritetai yra aiškus, galėlėjo ir Kopernikus plėtra ir vystimasis. Šios programos teikia didžiulę ekonominę vertę, jų dėka es tapo nepriklausoma žaidėja kosmoso srityje ir jų dėka sąjungos kaip inovacijų sąjungos e, elementas yra stiprinamas, tačiau mums reikia čia e, stiprinti kovą ir su šiukšlėmis kosmose. Nuo jos juk kenčia ir mūsų brangi infrastruktūra kosmose. Tačiau, kad realiai įveiktumėme šį klausimą, artimiausių metu turime žiūrėti ar pakaks siūlomų 2,5 milijonų eurų. Šis pasiūlymas beje glaudžiai susijęs su horizonto, pro, Europos horizonto problema, todėl privalu užtikrinti, ar tos pažadėtos milijardinės lėšos realiai bus pasiektos. Tuo pat metu skeptiškai žiūriu, kad į tai, kad komisija saugumą ir gynybą vadina prioritetu vystant kosmoso programas, dviejopas panaudojamas yra realybė ir kosmoso infrastruktūra tikrai panaudotina krizėms įveikti. Vis dėlto nepamirškime, kad kosmoso programos yra civilinio pobūdžio, tokios jos turi išlikti. Būtent dėl to reikėtų uh, orientuotis į klimato kaitą, žemės ūkį, jungtis, vystant kosmoso programas ir būtent šiems klausimams skirti biudžetinės lėšas. Kitas svarbus reglamento aspektas yra valdymas kosmoso srityje reikia užtikrinti glaudų komisijos bendradarbiavimą su ESA ir GNSS. Kaip pažymėta mūsų dokumentuose, reikia užtikrinti, kad sektoriaus dalyviai aiškiai pasiskirstytų pareigas, kalbant apie Kopernikus ir Galilėjo rinkodaros elementus. Čia komisijos pasiūlyme nėra nieko konkretaus, todėl reikia daugiau būtent konkretumo tam, kad galėtumėme pasiekti ateityje e, užsibrieštų tikslų. Baigdama dar pasidžiaugsiu sėkmingo bendradarbiavimu su pranešėju ir kitais šešiliniais pranešėjais. Ačiū. Na, nors jūs viršite jums skirtą kalbėjimo laiko, bet pasisakymas buvo tikrai įdomus. Dabar mano sąraše ponė Naktį gali. Prašom. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, pasidžiausiu pateiktų pasiūlymų dėl Europos kosmoso programos. Skirtingos mm, kosmoso srities iniciatyvos egzistuoja. Džiaugiuosi, kad skiriama jums pakankamai dėmesio, bus skatinamos inovacijos, stiprinamas saugumas ir gynyba naudą gaus ir su inovacijomis tiesiogiai nesusiję sektoriai, tą pabrėžia ir komisija, taigi papildomi impulsai mūsų ekonomikai. Beje, reikėtų stiprinti ir kovos su klimato kaita pajėgumus. Šis elementas pasiūlyme yra ir tuo aš džiaugiuosi yra vienas elementas, kur Europa ir jos kosmoso programa teikia aiškę pridėtinę vertę. Tai yra įrodyta ir mes jau matėme, kaip sėkmingai vyksta kova su bendrais iššūkiais. Tuo pat metu buvo išsakyta ir abejonių dėl tam tikrų pasiūlymų elementų. Tačiau Mano nuomonė, komisijos iniciatyva suteikia papildomų galimybių integruojant skirtingas programas, kuriant sinergiją. Ateinančiais mėnesiais mūsų laukia daug susitikimų su sektoriamis, su suinteresuotomis pusėmis. Taigi laukiu tolesnio bendradarbiavimo su, šešiai, su pranešėjai ir šešėliniais pranešėjais. Dėkui. Ačiū už jūsų komentarus. Dabar mano sąraše ponas e, Kauličiak. Taigi aš e, pats savo suteiksiu žodį. Aš norėčiau pabrėžti svarbo visų pranešime išvardintų programų, kosmoso programos vienoje ir dvieje, taip sakant, būtina e, pripažinti, kad ES pastaraisiais metais yra viena iš lyderių kovojant su aplinkos problemomis ir čia Kopernikus yra svarbi priemonė ne tik S valstybėms narėms, bet ir trečiosioms šalims. Yra tikrai nemažai valstybių, kurios norėtų prisijungti prie Galilėjo. Galilėjo agentūra e, plečia savo veiklą. Kol kas dar nėra paleisti visi 30 palidovų, taigi tai reikia atsižvelgti. Vienas iš pasisakiusių kolegų, ponė Krell, ypač pabrėžė elemento, kuris man yra svarbus. Mes turime galvoti apie visų šių programų civilinį pobūdį. Karinis panaudojimas nepatenka į mūsų darbo sritį, jis gali net sukliudyti civiliniai pažangai. Aišku, reikia atsižvelgti ir į tai, kad turime tinkamai rinkti, saugoti duomenis bei teisingai juos panaudoti. Bet kuriuo atvejus, atveju šiuose dideliuose projektuose sunku rasti vietos MVI. Pone Krell savo praėjusiame pranešime pabrėžė, kad e, tos mažos vidinės įmonės turi būti įtrauktos į visas programas. Aš sakyčiau, kad tas politinis uždavinys, kam kokia užduotis bus skirta, turi būti e, apibrėžtas čia Europos parlamente. Ir aišku, mes turime remtis komisijos pasiūlymų Kitaip sakant, techniniai uždaviniai spręstini kiekvienos agentūros savarankiškai. Aš tikrai nemanau, kad mums reikia apkrauti agentūrų komerciniais klausimais. Šią temą privalu atskirti nuo techninių uždavinių. Tuo pat metu mes turime tinkamai įvertinti šių veiklų didžiulį potencialą. Tokios mano pastabos. Aš pasisakau kaip GUE frakcijos atstovas. Dabar antrasis diskusijų raundas. Žodį suteiksiu visiems pageidaujantiems kolegoms. Po minutę galiu jums skirti pasisakymui. Dabar žodis Ponas Blanko Lopės, prašom, žodis jums. Dėkoju, ponė pirmininkė. Prieš keletą mėnesių Europos parlamentas priėmė rezoliuciją, kur buvo kalbama apie kosmoso strategiją Europos Sąjungai. Be kita ko mes prašėme tam tikro biudžeto šiam sektoriui, kuris būtų didesnis negu dabartinis, tam, kad būtų galima atremti dabarties ir ateities iššūkius. Negalima sakyti, kad Europos komisijos siūlyme nebuvo atsižvelgta į šiuos pageidavimus, nes šiandien 16 milijardų e, numatyta tų lėšų nebe taip, kaip buvo anksčiau - 12 milijardų. Galima be abejo siekti, kad būtų įvairios kosmoso programos labiau derinamos tarpusavėje, kad lėšų panaudojimas būtų labiau optimizuotas yra siūloma keturias programas sujungti. Ir tai, ko gero, yra geras siūlymas. Tikimės, kad viso to dėka ES pasaulinėme lygmenė vaidins esminį vaidmenį, turės inovatyvę ir stipresnę pramonę šios ryties ir turės reikiamą prieigą prie ryšio plėto, prie satelitinio ryšio plėtojimo. Kaip sakė kolegė Konstans, tikėkime, kad visi kolegos dirbs kartu siekdami šių tikslų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkas. Ar dar kas nors norėtų savo išvalgas išsakyti šią temą? Kol kas niekas. Tad suteiksime žodį Europos komisijos atstovui ar atstoviai iš Grau generalinio direktorato. Pierre Desu yra vardas ir pavardė to atstovo. Žodis jums, prašau. Dėkoju. Čekiškai jums atsakyti negaliu, sako kalbėtus, bet kitam kartui pažadu išmokti. Dėkoju už suteiktą žodį, ačiū visiems už pasisakymus ir ačiū už plačią paramą komisijos siūlymui. Norėčiau pasakyti keletą pastabų, kurios, manau, bus tos pačios krypties. Kaip sakė pranešėjas, mes nepasiūlėme revoliucijos, o labiau pasisakėm už evoliuciją. Mes nesiūlome tai keisti visko iš esmės. Ne, nes yra dalykų, kurie puikiai veikia dabar. Puiku, kaip sakė pranešėjas ponas Salinį, tai, kas jau yra pasiekta. Yra sėkmės istorija, kaip europiečiai turėtume didžiuoti savo pasiekimais. Antras dalykas. Mes ir toliau turime siekti plataus užmojo tikslų, nes, kaip pasakyta pranešime, turime tų tikslų siekti, turime e, siekti visų traukimų šias programas. Mes Galbūt turėtume daugiau dirbti gyvendinami tas programas, galbūt lėšų tam reikėtų daugiau. Na, sunku būtų nesutikti, kad daugiau lėšų būtų geriau, bet e, čia jau jūs turite suvaidinti jums tenkantį vaidmenį, kad taip įvyktų. Kopernikus ir Galilėjo yra minimumas, minimalūs tikslai. Jeigu iš Galilėjo ar Kopernikus būtų paimtos lėšos kitai programai, tai nebūtų geras dalykas. Mes e, nenorėtumėm, kad iš tų programų būtų mums lėšos gov.com. Taip pat jūs paminėjote teisingai valdysenos klausimus. Mes esame susiję su tais klausimais ir galiu pasakyti štai ką. Europos komisija ir toliau turėtų likti svarbi veikėja šios rytyje. Mes be abejo turime likti jums atskaitingi, turime jums nuolatos uh, atsiskaityti, kur keliauja mokesčių mokėtojų pinigai. Bet mes esame su GSA ir ISA užmesgę puikų bendradarbiavimą ir tas bendradarbiavimas turi tęstis. Mes turime padaryti viską, kad uh, visi žinotų, kas ką veikia, kas už ką atsakingas ir kokie to visos veiklos yra rezultatai. Kaip sakė Džesiai, turime saugumos rytį vaidinti didesnį vaidmenį, nes e, kosmoso program, programoje tiek kibernetinis saugumas, tiek bendro saugumo pro, e, problemos turi būti tie dalykai, kam yra skiriama pakankamai dėmesio. Taip turėtų išlikti ir ateityje. Ketvirtas dalykas, kurį norėčiau pabrėžti tai yra civilinės programos. E, jos tokios turėtų ir likti, tačiau turime pasakyti, kad Galilėjo bent jau gali būti ir kitokio naudojimo programa. Dabar Junktiniai karalystiai prieiga prie šių visų programų. Apie tai bus ateitie daugiau informacijos, bet kaip jūs sakėte, tos programos turėtų likti civilinės programos. Na ir nenorėčiau užimti per daug jūsų laiko, bet norėčiau dar ką pas, šį beitą pasakyti. Labai svarbu, kad būtų priimti reikalingi sprendimai dėl mažų ir vidutinių įmonių. Mes jau esame parengę straipsnį, kaip turėtų būti dirbama su mažomis ir vidutinėmis įmonėmis kosmoso sektoriuje. Yra puikių minčių šioje srityje. Ir svarbu, kad jos ir toliau liktų įtrauktos į visus tos veiksmus. 6 prioritetai, kuriuos minėjo ponas Salinį, yra be abejo visi svarbus. Ir mes iš tikrųjų atidžiai seksime visus sprendimus, kurie bus jungti šioje srityje. Pirmininkas, ačiū už jūsų pozityvų pasisakymą. Man atrodo, gali nutikti taip, kad mūsų programuose gali dalyvauti ir, įmon, ir valstybės, atsiprašau, kurios nėra ES narės. Ateitie taip gali būti. Na, o dabar, sako pirmininkas, yra laikas vėl suteikti žodį ponui Salinį diskusijai apibendrinti. Prašau, kolega. Dėkoju. Labai džiaugiuosi tuo pirmojų diskusijų raundų. Norėčiau tik šį beitą papildyti. Kaip jau buvo pasakyta, reikės išspręsti nemažai iššūkių. Ir dar vienas yra tas, kurio nepaminėjome. Tai yra pramoninė pusė visų šių programų. Aš apie tai dar neužsiminiau. Tačiau e, yra dalykų, kuriuos reikės spręsti pramonės ir tie mes dar šiek tiek silpni esame. Technologinė pusė ne visa yra išspręsta. Yra tokių įmonių, kurios rengia įvairias prietaikas ar priemonės. Pavyzdžiui, smartfonai siūlo. Smartfonas siūlo sprendimus ir tie sprendimai yra siūlomi įmonių, kurie nėra uh, Europos įmonės. Taigi turime skaičius, iš kurių matyti, su kokiom įmonėm yra dirbama. Europos Sąjungos e, pasididžiavimas turi būti parengtas konkrečia strategija, prieiga prie kosmoso programų. Kaip tai turėtų būti užtikrinta, aš apie tai irgi dar nekalbėjau, bet tarsiu žodį dabar dėl to. Tai yra irgi vienas iš tų klausimų, prie kurių reikės dirbti. Tai yra labai svarbi tema, kalbant apie kosmoso strategiją. Čia mes turime tam tikrą kompetenciją, kuri kartais gali būti ir tikrai didžiulė. Galime nustatyti juridinės sąlygas tam kad, pavyzdžiui, būtų naudojami pirmiausia Europi, Europoje gaminti, Europos įmonių pagaminti paleidėjai, pavyzdžiui. Ir tai yra svarbu politinių požiūrių, tokius prioritetus juridiškai nustatyti. Na ir dar vienas dalykas, gofsatkom turi būti stiprinamas, tačiau dėl to neturi nukentėti Galileo ir Kopernikus. Tai štai, Tas ir yra svarbiausias iššūkis, kurį dabar reikės spręsti. Ačiū. Dėkoju, manau, kad visi sutarėm dėl to, ypač dėl tų dviejų programų - Galilėjo ir Kopernikus. Jos taip pat turi būti plėtojamos. Gali atsirasti naujų programų kosmoso srityje ir joms reikės irgi erdvės tam tikros toj kosmoso erdvėjai. Tačiau E, kaip sakėte, svarbu, kad vienos programos nenukentėtų dėl kitų. Tad ačiū už diskusiją šiuo svarbiu klausimu ir norėčiau apibendrinti diskusiją pasakydamas, kad pakeitimus galima teikti pranešimo projektui iki rugsėjo 6 dienos. Pakeitimai bus svarstomi spalio 9 dieną o įtre komitete bus balsuojama lapkričio 5 dieną. Plenarinėme posėdėje bus balsuojama gruodį arba sausį. Man atrodo, kad programa tikrai labai koncentruota. Ačiū už tą tokią labai įdomią diskusiją vieno, vieną iš svarbiausių mūsų komitetui temų. Galėtume baigti šio klausimo svarstymą. Ir dabar atėjo laikas svarstyti kitą darbo tvarkės klausimą – kuris skamba taip - tarybos sprendimas dėl ES ir Maroko karalystės mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo susitarimo, kuriuo išdėstomos Maroko karalystės dalyvavimo partnerystėje mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje viduržėmio jūros regione sąlygos sudarimo. Iš pradžių galime pasakyti, kad Maroko karalystė 70-ame dešimtmetyje, 8-ame dešimtmetyje tiksliau paprašė galimybės pradėti dėrybas dėl jos prisijungimo prie Europos Sąjungos. Labai mandagiai jiems buvo atsakyta, nes tai yra ne Europos Sąjungos valstybė, o Europos Sąjunga – į savo gretas priima Europos Sąjungos, priima Europos valstybės tiksliau. Ir Europos Sąjunga, be kita ko, yra linkusi plėtoti glaudžius santykius su kitomis valstybėmis. Daug marokiečių, buvusių marokiečių e, gyvena, pavyzdžiui, Bruselėje. Norėčiau priminti, kad Prima yra ta programa, kur kuri remia mokslinius tyrimus, padeda apsirūpinti maistu ir saugoti vandens išteklius viduržėmio jūros regione. Tai yra, prima yra programa tam tikra. Tame regione nemažai sausrų, tad svarbu bendradarbiauti vystant šias būtent programas, nes prima numato, kad bendradarbiauti gali viduržėmio jūros šalis ir Ten be abejo svarbu buvo pasirašyti mokslinius ir technologinius bendradarbiavimo susitarimus su dalyvaujančiomis valstybėmis. Ir vien, ES viena iš tų valstybių partnerių yra Marokas. Europos komisijai buvo pasiūlyta pasirašyti šį svarbų susitarimą. Buvo įgyvenima plati programa susijusi su vandens išteklių naudojimu buvo taip pat įgyvendinamos infrastruktūros programos ir norėčiau Jūs informuoti, kad e, kitas 15 minučių mes diskutuosime ir ponas Salinį pavaduos pranešėjam, pona Patričelo. Tad kvieščiau poną Salinį, kad šis išdėstytų savo įvadinės pastabą. Žodis jums, prašau. Dėkumė. Come diceva, io sostituisco il collega Patriciello, quindi leggerò la nota. Taip, aš kolega Patriciello pavaduoju, todėl tiesiog perskaitysiu jo surašytą raštą. Atsiprašau iš karto pirmininko, bet iš karto po to man reikės tiesiog išeiti. Na, bet prieš tai perskaitysiu kolegos e, pranešimo apžvalgą. Mokslinio ir technologinio bendradarbiavimo tiksliau partnerystę mokslinio tyrimų ir inovacijų srityje. Pagal 185 straipsnį yra ši partnerystė yra įsteigta, jos tikslas yra skatinti ES ir Maroko bendradarbiavimą, ir integruot, novatoriški ir integruoti e, sprendimai čia turi būti gyventinami, e, van, saugumo vandens ir maisto produktų srityje. Čia numatoma koordinuoti num, išvardintų sektorių bendradarbiavimą, globalus integruotas požiūris. Čia yra numatytas taip pat mokslinė diplomatija. Dabar viduržėme jūros regionų šalių pavadinimus dažnai matome laikraščiuose ne pačiose geriausiose straipsniuose. Dažnai kalbama apie imigraciją ir reikėtų galbūt ne vien tik su pasiekmėmis tokių reiškinių kovoti, bet taip pat ir stabilizuoti e, šio regiono valstybių padėtį. 19 valstybių narių primoje dalyvauja, 3 asocijuotos valstybės valstybės ir dar keletas valstybių dalyvauja šioje programoje pagal sprendimo pirmo straipsnio antros dalies e, numatytame susitarime dalyvauja. Aš galbūt nesigilinsiu į ginčą tarp Maroko ir vakarų Saharos, nepaisant to, kad šis klausimas turi didelės geopolitinės svarbos, tačiau mes šiame komitete apie tai diskutuoti neturime įgaliojimo. Taigi sugrįšiu, dabar sugrįžtu prie komisijos pasiūlymo, jį vertinu e, palankiai ir norėčiau paprašyti patvirtinti tokį pasiūlymą. Liepos 11 diena galutinis pakeitimų terminas, o pirmadienis rugsėjo 3 diena yra balsavimo data. Norėčiau padėkoti sekretariatui, konkrečiai Andrėjai, už jo paramą. Dėkoju. Taigi mes dabar galime išklausyti šešėlinių pranešėjų. Pirmiausia, poniai tojai žodis. Ačiū pirmininkė. Aš džiaugiuosi, kad tekste yra kalbama apie šį puikų tekstą. Na, tiesą sakant, šiek tiek buvo pasimetęs tas tekstas tarp visų ES problemų ir dabar atrodo, kad tekstas gražinamas į darbo tvarkę parlamentų dėka. Aš taip pat e, savo kuklų indėlį esu įnešusi į šį darbą. Kreipėmės į komisarą su prašymu atgaivinti šią iniciatyvą. Ir būtent dėl šio klausimo parlamentas savo nuomonę yra išsakęs. Santykiai tarp šių valstybių yra labai naudingi, nes kiekviena iš jų gali kitai kažko tai naudingo pasiūlyti. Šios iniciatyvos dėka mažiau, mažiau turtingos valstybės gali imtis įsipareigojimų ir prisidėti prie bendros veiklos. Kaip kad sakė pranešėjas ad anterim priemonių galima imtis tokiais svarbiais klausimais kaip aplinkosauga, vanduo, Tai labai svarbu taikai, bet taip pat ir ekonominiai plėtrai. Taigi aš visada labai džiaugiuosi, kai valstybės narės prisideda jungia prie tokių iniciatyvų. Manau, kad tai yra puikiai iniciatyva ir tikrai reikėtų ir toliau ją palaikyti. Ačiū kolegijai. Kas dar norėtų pasisakyti šiuo klausimu. Dabar žodis komisijos atstovui Andrija Karinianį. Prašau, žodis jums. Dėkoju. Gerbiamas pirmininkė, gerbėmieji parlamento nariai, aš norėčiau išreikšti mūsų uh, padėką šio komiteto nariams už paramą šiai iniciatyvai. Aš tik tai pakartosiu pagrindinius faktus, nes ko gero neverta yra gilintis į detalės, todėl kad pranešėjo atstovas e, aiškiai pristatė šią regioninę iniciatyvą Vidužėme jūros regione. Tai yra pirmoji tokia partnerystė tarp ES valstybių narių. Horizontas 2020 asociuotų narių bei trečiųjų šalių iš viduržėme jūros regiono. Pagrindinis dalykas yra tai, kad šios svarbios iniciatyvos tikslas yra inovatyvių e, sprendimų pristatymas. Tai yra daugiau mokslininkų bendruomenių e, bendras darbas, bendrai naudojant uh, finansavimą bei žinias tokiuose srityse kaip vanduo ir žemės ūkio maisto produktai, e, siekiant šių išteklių veiksmingesnio valdymo. Šios iniciatyvos yra platesnės negu kad tik tai vandens ir maisto produktų e, srityje. Čia yra atsižvelgiama į tokius iššūkius kaip kad klimato kaita, pavyzdžiui, galima atitinkamų priemonių dėka švelninti poveikį klimato kaitos, taip pat migracijos, į migracijos iššūkį čia yra atsižvelgiama ir į apskritai piliečių poreikius mokslinio išradimų srityje. Bendrai paėmus noriu, turiu pasakyti, kad mokslinės diplomatijos e, tai yra vienas iš puikiausių pavyzdžių, e, nes mes dirbame dabar su savo tartautiniais partneriais e, pagal šią iniciatyvą. Marokas yra viena iš šių partner, vienas iš šių partnerių. Marokas aktyviai dalyvavo rengiant šią iniciatyvą nuo pat jos pradžios 2012 metais. Marokas yra taip pat pasirengęs finansiškai prisidėti prie šios iniciatyvos. kitos Afrikos ir vidurinių rytų valstybės, tokios kaip pavyzdžiui Alžyras ir Libanas, Jordanija bei Egiptas taip pat yra pasirengę e, dalyvauti šioje programoje, jie jau perėjo dėrybą etapą, pasirašė susitarimą. Maroko atveju dar reikalingas parlamento pritarimas, bet mes nebejojame, kad uh, bus tinkamai atsižvelgta į šios iniciatyvos naudą šioms šalims ir jų piliečiams. Na ir dabar pabaigai pasakysiu, jog prima programa jau yra pradėta įgyvendinti 2018 e, metais e, buvo konkursams paskeltas 840, daugiau nei 840 dalyv, paraiškų dalyvauti buvo. E, pateikta. Dėkuoju uždėmesį. Dėkoju. Tikrai įspūdingas skaičius, daugiau nei 800 paraiškų yra gauta. Manau, kad e, sausra, ko gero, būtų e, vienas iš svarbiausių klausimų ES kaimynėms, taip pat ir maisto saugos klausimas. Na, o aš savo ruoštų dar norėčiau priminti laiko terminus. Liepos 11 diena, 12 valanda yra galutinis pakeitimų pateikimo terminas. Balsavimas įtrė komitete numatytas rugsėjo 3 dieną šių metų. Na ir po to dar nuspręsime dėl balsavimo plenarinėje sesijoje datos. Taigi, dėkoju visiems. Atrodo, kad baigėme ir šį klausimą. Na, o dabar. Na, o dabar, kadangi sparčiai padirbėjome, turėtume šiek tiek e, palaukti ponios komisarės ir siūlau poros minutę, minučių pertrauką padaryti, kol komisarė atvyks. Na, bet atrodo, kad komisarė jau atvyksta, taigi skirkime porą minučių gerbiamai komisijos nariai atsisėsti. And I have the pleasure to see all of you. Taip pat matau, kad komiteto pirmininkas, gerbiamas ponas Buzekas, taip pat kartu su delegacija ateina. Good afternoon, uh, dear lady. Labą dieną, ponius ir ponai. Tikrai ne kasdienė galimybė pasidžiaugti ponios Vestager vizitu pas mus, komisarė atsakinga už konkurenciją. Ir ponė komisarė, labai ačiū, kad atvykote į mūsų komitetą Manau, kad mūsų komitetas jaučia visišką ir pilną atsakomybę už visą ekonomiką. Gal mažiau e, rūpinamės transportu, žemės ūkiu, žuvininkystę, tačiau visos kitos ekonomikos šakos yra mūsų kompetencija, pramonė, mažos vidutinės įmonės, todėl puiku, kad galime su jumis e, padiskutuoti tokiais svarbiais klausimais. Juk jūsų darbos rytis yra konkurencija. Beje, koordinatoriai būtent nusprendė jūs paprašyti atvykti pas mus į komitetą. Be abejo, mūsų aptariama tema neišeina iš mados es konkurencijos taisyklės masiniais dempingo ir perdėlių pajėgumų laikais. Na, nenorime visko įvardinti kaip prekybos karas. Situacija trapi, pavojus didelis, valstybės pagalba jos teikimo taisyklės augimui, mokslo, pramonės vystimusi, tai nepaprastai svarbu MVI, todėl būtų įdomu išgirsti tam tikrų pramoniai MVI ypač svarbių atsakymų. Taigi atsakymą apie tai, kas ir svarbiausia mūsų realiai ekonomikai. Aišku, po to vyks diskusijos, galės nariai užduoti klausimus, o dabar noriu paprašyti ponios komisarės perskaityti savo kalbą. Prašom. Labai ačiū už suteiktą galimybę aptarti mūsų dominančius klausimus. Ačiū už šiltus sutikimo žodžius, ačiū už jūsų atliekamą darbą, už tinkamą pramonę apl užtinkamą aplinką pramoniai, mažoms vidutinėms įmonėms. Akivaizdu, kad augančios įmonės kuria darbo vietas, jos e, kuria gerovę, naudą piliečiams, jos kuria inovacijas. Visa visuomenė juda į priekį. Nepaprastai svarbus darbas. O konkurencija padeda Europai išspausti maksimumą iš savo potencialo. Jeigu įmonėms reikia konkuruoti, jos tuo pat metu skatinamos kurti tokius produktus, kurių reikia vartotojams. Jos galvoja apie naujas verslo mintis, kuria naujas rinkas, atranda naujas galimybes. Tai gerai tiek vartotojams, tiek kitoms įmonėms. Kai įmonė laimi vartotojų pasitikėjimą Europoje, ji gali laimėti jų pasitikėjimą visame pasaulyje. Konkurencijos teisė neprieštrauja įmonė augimui jų sėkmiai. Sakyčiau priešingai, jeigu jums sekasi, jeigu jūs kūrėte darbo vietas, mes tuo džiaugiamės ir jūs sveikiname. Sakyčiau, kad beveik visus įmonių sus neteisėtingumus, dėl kurių kreipiamasi į mus e, mes tvirtiname ir tokioms didžiosiams Europos įmonių susijungimams mes pritarėme, pavyzdžiui, Peugeot ir Opel, arba InBev su Saab Miller, or Siemens ir Gamesa. Tai yra įmonės, kurios yra didelės, tačiau susijungusios susijungus sukūrėmės dar didesnės įmonės. Per praėjusius dešimt metų mes išnagrinėjame daugiau nei 3000 prašymų dėl įmonės susijungimų daugiau nei 90 procentų jų patvirtinta kaip neturinčios, neturintis pagrindo konkurencijos iškraipimui. Ir tik 6 procentais mes nustatėme, kad susijungimai gali pakengti konkurencijai, o šiaip mes užblokavimo tik 7 prašymus įmonėms susijungti per tuos praėjusius 10 metų. Mes taikome konkurencijos taisyklės kiekvienai e, Europoje dirbančiai įmoniai, nesvarbu kokioje pramonės šakoje jie dirba, nesvarbu iš kokios valstybės. Mūsų tikras išsaugoti Europos inovacijų potencialą. Pavyzdžiui, mes labai atidžiai sekėme situaciją, kai General Electric, Electric nusi, norėjo pirkti Alstom dujų verslą, mes nustatėme, kad po susijungimo General Electric ketino e, nutraukti Alstom vykdomus e, mokslinius tyrimus, kuriant naujos kartos e, dujų turbiną. Ir tokiu būdu sumažinti mokslinius tyrimų ir inovacijams skirtas lėšas. O naujos dujų turbinos yra būtinos didinant energetikos efektyvumą, mažesnį, padeda jų sumažinti emisijas ir taigi įgyvendinti mūsų klimato tikslus. Tam, kad išsaugotumėme konkurenciją mes e, nusprendėme, kad e, General Electric e, turi parduoti savo verslą. Ir šiai dienai Ansaldo sukūrė tas naujasias dujų turbinas ir parduoda jas klientams visame pasaulyje. Uh, Naujos įmonių susijungimo taisyklės turi labai aiškų tikslą išsaugoti visos pramonės konkurencingumą. Kiekviena įmonė, kuri nori susijungti, sulaukia prieštaravimų, nes atsiranda iškart kitų įmonių, kurios jaučiasi paliestos ar palies kaip tiesiogiai arba kaip klientai. Beje, Europos įmonės, kurios nori jungtis, neretai įdarbina milijonus žmonių. Verslas nori e, dirbti pelningai, nori užtikrinti, kad laimės iš konkurencijos ir nori toliau akti. Pavyzdys būtų plienas. Iš plieno gaminamos pačios įvairiausios prekės - indų plovyklės, automobiliai, e, mūsų namai. Verslas E, kuris naudoja plieną savo tolesniai veiklai, yra įdarbinęs Europoje daugiau nei 30 milijonų žmonių. Ir būtent tuos įmonės nori, kad, verslo, e, kad plieno gamintojai ir toliau konkuruotų ir e, nori išvengti nepagristai aukštų kainų, nes tada atsiras joms konkurencingumo problemų. Kai kelia susirūpinimą didelių Europos įmonių susijungimas, Tai yra būdų, kaip išspręsti tuos klausimus. Mes bandome išsaugoti ir įmonių interesą ir apginti konkurenciją. Įmonės visada gali siūlyti sprendimus, kaip išsklaidyti mūsų susirūpinimą, kaip išsaugoti konkurenciją. Pavyzdžiui, gali parduoti ar fabriką, ar gamybos liniją kitam rinkos dalyvui, kitaip sakant, užtikrinti klientams alternatyvą, pasirinkimą tarp įmonių. Be abejo, visi esame susidūrę su darbuotojų netikrumu. Jeigu įmonė, kurio, kurioje jie dirba, turi būti parduota, kad išsaugotume konkurenciją. Tai yra netikrumo laikotarpis, kai besijungiančios įmonės siūlo parduoti gamybos vietą. Tai mus tiek įmonės, tiek es lygio reglamentuojančias jas įmonės sie bendras interesas. Mes noriu, kad tos gamybos vietos, fabrikai toliau funkcionuotų, ten žmonės dirbtų. Mes tikrai nepatvirtinsime galimybės e, pirk, tokiam pirkėjui įsigyti fabriko, kuris paims jį ir uždarys kitą dieną. Mūsų tikslas lygiai toks pat kaip ir darbuotojai, išsaugoti darbo vietas. Aišku, darbuotojai turi žinoti, kas jų laukia po įmonių susijungumo. Būtent dėl to tikimės, kad sandorį sudarančios įmonės toliau dirbs pagal e, nacionalinės prievalės dėl darbuotojų informavimo ir konsultavimuose su darbuotojais. Mes netgi turime tiesioginę galimybę Kreipkitės e, į mus, tą gali padaryti darbuotojai, profsąjungos ir klauskite. Mes visada esame pasirengę atsakyti. Būtent mūsų atsakomybė yra ne automatiškai tvirtinti su, susijungimus įmonių, ypač jeigu e, tai kenkia konkurencijai, kitoms įmonėms ir galų gale patiems vartotojams. Tuo pat metu mes esame atvirai pasirengę diskuoti, ar gerai dirbame, kaip dirbame, ar mūsų darbas vis dėl atitinka išsikeltus tikslus. Tobulumui ribų nėra. Na, pažvelkime į valstybės pagalbos taisyklės. Pastaraisiais metais mūsų naudojimas taisyklių rinkinys buvo nekarta supaprastinamas. Tikslas užtikrinti, kad jos atitiktų keliamas užduotis, kad padėtų pramoniai. Mes išplėtėme tą vadinamąją bendrųjų išimčių e, taikymą. E, kitaip sakant, vyriausybė e, gali taikyti išimtis be konsultacijos su mumis tol, kol tai nepažeidžia bendrosios išimties praktikos ir kol tai nekenkia konkurencijai. O tikslas - sutaup taupyti laiko. Tas e, naudinga ir įmonėms, nes joms nereikia gaišti laiko, kreiptis ir panašiai. O dar pasakyčiau, kad 97 procentai visų valstybės pagalbos priemonių yra e, įgyvendamos būtent tuo sparčiuoju būdu, tik jeigu kyla klausimų dėl konkurencijos, vyriausybės kreipiasi į mus ir imamės mes darbo. Mes pasiūlėme Invest EU fondą, kuris e, gaus 15 milijardų iš ES biudžeto, palaikyti investicijas, kurių bendra apimtis gali pasiekti net 650 milijardų. Tos e, naujos mokslo tyrimų ir inovacijos programos Horizontas Europa tai yra naujovės, kurios turi dar papildomų lėšų iki 100 milijardų eurų. Ir šiuos europinius pinigus galima apjungti uh, su nacionalinėmis lėšomis. Darbo taisyklės mes stengiamės padaryti tokias paprastas, kiek tik įmanoma. Tai yra pasiūlymo dalis. Net visi šie žingsniai, o pasiekta tikrai nemažai, tiek taupant laiką, tiek įgalinant valstybės paramą. Nereikia ir negalima net užmerkti akių prieš globalią konkurenciją – Nebūkime naivus, kad egzistuoja ir globalus konkurencijos iškraipimai. Kinija auga ir jos priekybos modelis akivaizdžiai skiriasi nuo mūsiškio. Daug diskutuojama apie JAV paskelbtus muitus plienui, apie tai užsiminė ir mūsų pirmininkas, diskusijos tęsėsi. Akivaizdu, kad Europa gins savo priekybos interesus labai ryštingai. Mūsų bendras prekybos balansas su likusio, likusiu pasauliu yra teigiamas. Mes tikrai nenorime pamiršti, kas padėjo mums atsidurti ten, kur esame. Atviros rinkos, konkurencija ir inovacijos. Sakyčiau, reikia elgtis priešingai ir užeksportuoti mūsų pasiteisinusias vertybės į pasaulį visur užtikrinti vienodas darbo sąlygas. Jeigu mes žaisime pagal bendras konkurencijos taisyklės, tai norėtumėm, kad ir mūsų prekybos partneriai jas pripažintų. Mes sukūrėme e, nuolatinį dialogą su Kinija, siekis e, sumažinti žalingas subsidijas. Japonija yra pasirengusi atvirai diskutuoti apie subsidijas ir žalingiausiai iš jų atsisakyti kitą savaitę pasirašysime sutartį su Japonija. Mes uh, Europoje tvirtai stovime ant abiejų kojų. Europoje užimtumas didesnis nei bet kada. Iš 20 novatoriškiausių pasaulio valstybių 20 yra Europoje. Taigi puikiai dinamika. Išsaugokime ją, nes būtent europiečiams ji pasitarnauja labiausiai. Ir kadangi aš esu atsakinga už konkurenciją ir teisės aktų vykdymą, esu pasirengusi prisimti visą atsakomybę ir nešti tą smulkų, bet svarbų indėlį į bendrą pažangą. Ačiū uždėmesi. Dėkoju, ponė komisarė. mūsų komiteto nariams e, iš tiesų buvo labai svarbu išklausyti jūsų įvadinių pastabų. Ir e, be abejo, klausimams bus užduota dėl konkurencijos, dėl mažų vidutinių įmonių ir panašiai. Tad pradėkime diskusiją ir pirmiausia, politinių frakcijų vardu klaus kolegos apie frakcijos vardu klaus ponas Langenas. Prašau. Okay, vielen Dank, Frau äh, Kommissarin. Frau... Ačiū, ponė äh, komisarė. Jūs per savo kadenciją padarėte daug gero, dėl to niekas neginčyje, nesiginčyje. Ar nėra vertimo? Valstybės pagalba yra pasiteisinusi tema kova su karteliais yra būdas išsaugoti atviras rinkas, kalbu ne tik apie susitarimus dėl kainų, bet ir apie internetinę rinką, kur prieiga prie rinkos ribojama. Jūs daug pasisakėte apie įmonių susijungimus, jūs sakėte, kad 94 procentai visų prašymų patenkinami. Tas tiesa, tačiau nemažai iš jų su papildomomis sąlygomis. Taigi klausiu apie priemonių tobulinimą. Daugelį sričių rinka globali. Senosios priemonės, e, kurios grįstos apyvartomis rinkos dalimis ir panašiai, internetinėje rinkoje yra mažiau svarbios. Na, kalbant apie Facebook, kapitalizacija yra, tačiau pelno ne. Ir būtent dėl to komisijai buvo sunku vertinti tam tikrus susijungimus. Todėl man būtų įdomu išgirsti, kokiu naujų priemonių reikėtų globaliame skaitmeninėme pasaulyje, ką čia siūlote, kaip vystysis e, globali skaitmeninė rinka ateitie, man Būtų įdomu išgirsti jūsų nuomonę. Ir trečia, kokias problemas išvelgėte tobulinant valstybės pagalbos teisę. Tai yra tiesioginis įmonių interesas. Dėkui. Ačiū, kolega. Socialdemokratų frakcijos vardu klaus kolega Dan Nika. Dėdžioju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Pone komisarė, Labai vertiname jūsų išsakytas pastabas. Norėčiau paminėti tokį atvejį, kurį jūs žinote. Tai yra Galats, Sideks Galats, esanti įmonė, e, naudoti plieną. E, dešimtis tūkstančių žmonių stebi, kas ten vyksta. E, jiems neramu dėl to, ar vaikai turės ką valgyti, ar jie galės eiti į mokyklą. Prieš keletą savaičių, kaip jūs paminėjote, kaip bus sprendžiama, uh, šį problemą, aš vykau į Galats ir jiems pasakiau, kad Europos komisija tikrai nori e, įdėkti tokį mechanizmą, kurio dėka šios gamyklos pirkėjas galės užtikrinti, kad toliau ta gamykla veiks. Arcelor Metal atrodo turės įsipareigoti, kad neuždarys šios įmonės ir atrodo ruošiamasi pasitelkti tokį mechanizmą, kuris užtikrintų visą skaidrumą, e, kad galima būtų užtikrinti, kad ArcelorMittal laikysi savo įsipareigojimų. O paskui iš jūsų nebegirdėjome ar iš komisijos kitų atsovų nebegirdėjome tokios panašios pozicijos. Norėčiau, kad pakartotume čia savo įsipareigojimą. Ar tikrai tebėra taip, kaip yra, ar darysite viską, kad šis sandoris būtų tinkamai prižiūrimas. E, plieno rinkoje e, vyksta Europoje sudėtingi dalykai. Ar manote, kad reikėtų leisti šitaip šioms įmonėms jungtis? E, bus perkama ta įmonė, ar Telormetal ją pirks, kažin ar plieno pramonė bus vystoma Rumunijoje. Jeigu taip nebebus, tai bus liūdna. Ir mums reikėtų, kad ArcelorMittal turėtų labai rimtą e, pašnekovą, kuris gintų šios įmonės interesus. Šis sandoris turėtų būti labai ateičiai prižiūrimas. Visa mūsų šalis laukia tos e, priežiūros Man atrodo, Europos komisija ir jūs turėtumėte tai daryti. Mes tikime komisijos ir jūsų profesionalumu. Ir tikimės, kad viskas bus vyks sklandžiai. Ačiū, sako pirmininkas kolega, už klausimą. Alde frakcijos vardu klaus ponė naktį gal. Ačiū, ponė pirmininkė. Labadiena, ponė komisarė. Aš manau, kad Junktinė karalystė yra susiklosė tokia situacija, ypatinga situacija dėl breksito. Norėčiau grįžti prie finansų sektoriaus prie konkurencijos klausimo. Daug šio tipo įmonių, finansų įmonių yra Londone. Ir man atrodo, daug kam kyla klausimas iš tų įmonių, ką daryti toliau. Norėčiau vos jūsų nuomonės apie situaciją dėl konkurencijos finansų sektoriuje. Ką reikėtų daryti, ar kas bus daroma galbūt sprendžiant breksito situaciją šiame sektoriuje. Ačiū. Prievininkas dėkoju. GUE frakcijos vardu kolega Kokličiak, mūsų komiteto vicepirmininkas. Prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš čekiškai kalbėsiu. Tikiuosi, kad nepaisant pramonės sektoriaus situacijos – mes susidursime visi su tom pačiom problemom. Aš tikiuosi, kad problemas galėsim sėkmingai išspręsti. Pavyzdžiui, pakavimo stiklos rytyje JAV yra sutelkti visi pajėgumai. Taigi dabar ar teisinga taip elgtis, ar ne? sveikatai taip naudinga. Žinote, aš pats m, mm, plieno sektorija ne vienerius metus dirbau ir mačiau, kaip žlugo Čekijos plieno pramonė. Todėl norėčiau paklausti, kągi komisija veikia, kai Lakšmi metalas supirko uh, e, Europos plieno bendrovės dabar yra pardavinėjamos Bitkovičių ir Šiaurės Moravijos bendrovės. Tai norėčiau paklausti, kas bus daroma. Didžiulės įmonės, perpirkančios mažas įmonės Europoje skirtingai vertina galimybės įsigyti tas įmonės, nes išorės įmonėms nėra teršalų išmetimo ribos naudojamos, socialiniai standartai joms netaikomi. Todėl būtent tų įmonių žmonėms labai įdomu, kasgi su jais nutiks. Kaip ir kolega iš Rumunijos, aš taip pat čia išvelgčiau pavojų darbo vietoms. Pavyzdžiui, plieno pramonė yra praktiškai mirusi Prancūzijoje, lygiai taip pat ir Luksemburgė. Na, Luksemburgė dar šios pramonės atstovai laikosi, bet nežinia, kiek ilgai tai, pavyks jiems tai padaryti. Štai Čekijoje Komutove turime dar besisukančių malūnų ir labai mažas tik tai segmentas e, yra išlaikytas iš to, kas anksčiau buvo. Lygiai ta pati situacija ir kitose valstybėse narėse. Mane domintų štai kas, ne atskiri atvejai, bet e, apskritai principiniai tokie dalykai. Štai pavyzdžiui, Europos ir Kinijos įmonėms skirtingi reikalavimai yra taikomi. Na, tai tokiu uh, atveju, aišku, prieiga prie rinkos turi būti siejama su vienodomis sąlygomis. Taigi aš norėčiau suprasti, kur čia problema kyla, slypi. Dėkoju kolegai, dabar siūlyčiau pereiti prie kitų kalbėtojų. Ponas Eduard Martin iš socialistų norėjau pasisakyti. Dėkoju pirmininkė, dėkoju komisijos nariai už dalyvavimą visada labai džiaugiuosi galėdamas diskutuoti su jumis, nepaisant to, kad kai kur mūsų požiūriai išsiskiria. Manau, kad šiandienos taisyklės remiasi nebegistuojančią ekonominę situaciją. Jūs sakote, kad nesate naivi, mes irgi nenaivus, bet jeigu mes nesame naivus, tai tada bendrininkai esame to, kas vyksta. Priminsiu, kad visai neseniai Europos komisija pripažino Kinijos tipo rinkos ekonomikos principus. Nepamirškime, kokios žalos tai kelia. Be to, e, pertekliniai pajėgumai, pavyzdžiui, plieno, aliuminio, e, popieriaus e, sektoriuose egzistuoja. Ir štai Kinijos įmonės turi, užima tiksliau maždaug 50 procentų pasaulinės rinkos šiuose sektoriuose. Nepamirškime dar ir nesažiningos konkurencijos, dempingo praktikuojamo Kinijoje ir čia nukenčia ES gamintojai. Na ir kaip žinia, kainų, kainos yra visai kitaip sudaromos tose valstybėse narėse. Štai e, Europos komisija, kas dėl valstybės pagalbos ir dominančios pozicijos gana griežtos pozicijos laikosi. Taigi dėl to dabar gali uh, susilpnėti ES pramonė, gali būti panaikintos darbo vietos ir apskritai įmonės e, bankrutuoti. Taigi dabar klausimą norėčiau užduoti komisijos nariai. Tarptautinės rinkos kontekste, kaip atrodo ES, kaip uh, tarptautinės priekybos e, nesažininką praktiką gali konkurencijos taisyklės pakoreguoti. Bei trečias klausimas - Europos komisijos e, e, tikslas yra išlaikyti darbo vietas. Tačiau ar ji ketina peržiūrėti valstybės pagalbos srities taisyklės? Uh, Nepaisant to, kad jūs jau už dalies atsakėte į klausimą, manau, kad galima ir ambicingesnių tikslų siekti. Dabar dėl darbo taisyklių. Ar galime dabar kalbėti apie lankstumą konkurencijos taisyklės įgyvendinant? Dėkuoju, pirmininkė. Dėkuoju. Pone Sperakį, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė. Pane komisarė, labai malonu Jūs čia matyti ir diskutuoti apie konkurenciją, rinką, pramonę. Aš irgi norėčiau klausyti apie plieno sektorių. Mūsų šalyje tas sektorius veikia labai gerai. Ir kaip jau buvo pasakyta, mes laikomės taisyklių ir norime, kad mūsų prekybos partneriai taip pat jų laikytųsi. Jeigu jie jų nesilaiko, Norėčiau paklausti jūsų vertinimo, jeigu galiausiai prasideda prekybos karas, kaip galime apsaugoti savo piliečius, savo šalies žmonės ir be abejo savo pramonės įmonės. Dėkui. Pirmininkas kalba be mikrofono. Su mikrofonu. Ačiū, ponia Werner, prašau. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė Vestagar, sveiki atvykę, džiaugiuosi, kad šiandien tie viešite mūsų įtrė komitete. Du klausimai. Pajėgumų mechanizmai, e, bendro pobūdžio pamastymas apie konkurencijos teisę ir viešiai pirkimai. Mes um, žinome, kad patvirtinti Belgijoje, Vokietijoje, Italijoje, Graikijoje šeši pajėgumų mechanizmai energetikos rinkoje, o komisijos pareiškime spaudai pažymima, kad busimoji tvarka pajėgumų mechanizmui iš elektros rinkos bus taikoma plačiai kitiems sektoriams. Na, kodėl mes dar nebaigime kurti elektros energijos rinkos, o jūs jau viską patvirtinote? Ar tai tikrai savalaikis sprendimas? Dabar dėl konkurencijos. Kolegos apie tai kalbėjo ir mes žinome, kiek daug diskusijų vyksta įvairiausiose sektoriuose, ar reikia sukurti tas didžiausias, stipriausias Europos įmonės. Na, kažkas panašaus kaip Airbus. Aš čia galvočiau apie Siemens. Jūsų kaip konkurencijos e, klausimus sprendžiasios komisarės yra siekis užtikrinti, kad įmonės auktų, tačiau nekliudytų konkurencijai ir inovacijoms. Aišku, didesnės įmonės gali sėkmingiau konkuruoti globalioje rinkoje, nei mažesnės. Tai žinoma gerai globalių lygių, tačiau vietinių lygių prarandamos darbo vietos po susijungimų. Na, aišku, pačios įmonės mažina darbo vietas po susijungimų, tačiau nukenčia ir tiekėjai mažesnės tos antrinės įmonės, kurios pralaimi labiausiai. Kokie kriterijai yra naudojami šiai situacijai įvertinti, ar galima tai paimti ir pasakyti, kad didžiosios Europos įmonės yra naudingos atkuriant pramonę, Europoje ir užtikrint, kad būtent čia būtų vertė kuriama dėl viešųjų pirkimų kadangi esu pranešėję dėl Europos geležinkelių konkurencingumo, nekarta į mane kreipėsi su prašymu ir paklausimu įmonės ir sakoma, kad sunku Europos įmonėms konkuruoti, nes trečiosios valstybės subsidijuoja savo įmonės. Ar nereiktų užtikrinti, kad viešieji pirkimai ir 14 metų viešųjų pirkimų direktyva būtų tinkamai taikoma. Pavyzdžiui, galima pareikalauti, kad tam tikras procentas pirkimuose dalyvaujančių įmonių būtų būtent ir Europoje įsisteigusios. Tačiau jeigu tos įmonės, kad ir iš Europos netitinka sąlygų, galima atmesti jų prašymus vien dėl to, kad e, trūksta tam tikrų procentinių dydžių, o pavyzdžiui, amerikietiškoje teisėje yra sukurta labai aiški formulė šiam klausimui. Ar komisija nenumato siūlyti papildymo šiai direktyvai? Dėkui. Uh, thank you. Thank... Ačiū. Norėčiau kreiptis į kai kuriuos kolegas ir pakalb... paprašyti jų kalbėti šiek tiek lėčiau, nes vertėjams labai nelengva, kai jūs labai skubate. Pone Maisner, prašau. Okay, yeah, Dank. Dann ich... Ačiū. Tai iškart pasisakysiu vokiškai ir ne per greitai. Pabandysiu. Turiu keletą klausimų komisariai. Ačiū, kad atvykote. Pirmiausia, jūs kalbėjote apie Europos pramonės ateitį ir atskirą tam skirtą fondą. Yra technologijų ir alternatyvios energetikos technologijų, kur mes puikiai atrodome, ypač vandenino energija, potvinių jėgainės, bangų jėgainės yra ir baldai, kurie gaminami iš jūroje sužvėjotų plastiko atliekų. Startuoliai kuria žaliasias technologijas laivams, kitoms transporto priemonėms. Tai puiku, tačiau ne tik europiečiai dirba šioje srityje, Ta pati daro e, ir kinai, ir kitų valstybių atstovai. Klausimas, kaip užtikrinti, kad mažos įmonės galėtų prieiti prie globalios rinkos ir galėtų gauti finansavimą iš šio fondo. Tai pirmasis klausimas, o antrasis labai trumpas, jūs sakote, kad netrukus su Japonija jie turėsime priekybos susitarimą, bus užtikrintas konkurencijos taisyklės, su JAF yra visiškai kitaip, tą puikiai žinote o kaip bus su sąžininga konkurencija ir jos užtikrinimu, kaip bus dirbama su JAV. Kaip jūs įsivaizduojate tai? Dėkui. Uh, no Dėkoju. Uh, lenkiško vertimo negirdžiau ausinėse, man ir su anglų kalba išsiversti pavyksta, bet aš manau, kad situacija turėtų būti šiek tiek pagerinta. Manau, kad tai yra techninė problema. Pone Toja. Ji yra mūsų komiteto vicepirmininkė. Prašau. Ačiū. Pone pirmininkė, ačiū ponė komisarė. E, trumpai tiesiai šviesiai noriu pasisakyti mano kolega Marta. E, paskatino mane tai išsakyti. Na, jūs jau sakėte, kad konkurencija yra toks dalykas, kur reikalinga laikytis taisyklių. Visi žinome, kad daug kas yra pagrista konkurencijos tai- taisyklėmis. O kaip e, su ekonomikos augimu, dažnai paremtas dviem ramšiais. Mes e, sakome gražias kalbas, išsakome savo išvalgas, bet realybė nuo tų galų kartais skiriasi, tad noriu paklausti. Po, ka, kokie pakeitimai buvo įgyvendinti po mūsų pastarosios diskusijos? Visi kalba, kad reikia užtikrinti konkurencijos teisę, bet Kartais e, įvyksta svarbus tokie išorės pasikeitimai. Anksčiau rinka buvo tik vidaus ir vidaus konkurenciją patirdavome, o dabar taip nebėra. Dažnai ta konkurencija tokia iš visų pusių be taisyklių neskatina nei darbo vietų kūrimo, nei ekonomikos augimo, tiesiog nužudo tobuliausias mūsų įmonės. Na, Ką komisija yra nuveikusi, kad situacija keistusi? Suprantu, kad darbo daug, bet man atrodo yra laikas keisti politiką šioje srityje. Dėkui. Ačiū, sako pirmininkas. Kadangi ponia komisarė netaip dažnai lankosi mūsų posėdyje, e, leiskim paklausti kolegų dar kartą. Ponas Werner dar nori klausti. Nur... Ačiū, ponė pirmininkė. Aš norėčiau papildyti e, kolegos Ges Werner pasisakymą dėl e, viešųjų pirkimų. Jūs sakėte, puiku, turėsime susitarimą laisvus pirkygos su Japonija, derimasi dėl kitų susitarimų. Tačiau dabar Vokietijoje prasideda kampanija panašiai į TTIP, sakoma, esą susitarimas leis Japonijos įmonėms įsigyti Europos įmonės, kurios užtikrina gerimo vandens tiekimą. Ar jūs įsigilinote į tokią galimybę, ponė komisarė, kaip čia su konkurencijos teisė ir ar tiesa, kad pagal dabarinę viešųjų pirkimų rinkimų teisę privalu rinktis pigiausią, o ne ekonomiškai efektyviausią pasiūlymą. Ar yra tas atsargumo principas įgyvendinamas? Savivaldybės gali viską spręsti pačios, kaip pagėdavę, tačiau jeigu kažkokią dalį siūlo trečiajai pusiai, tai privalo daryti viską pagal subsidijų teisę. Ar tai tiesa, dėkui? Ačiū, ar kas nors dar norėtų pasisakyti. Pradėsime antrąjį pasisakymų ratą. Na, o kol kas uh, norėčiau pats sureaguoti. Gerbiamą komisijos narę, girdėjote, buvo bendro pobūdžio klausimų užduota, taip pat ir konkrečių klausimų, pavyzdžiui, plieno pramonės uh, klausimais. Kolegos labai tikslių klausimų uždavė. Tačiau kiekvienas tas konkretus specifinis klausimas svarbus ir iš bendrosios perspektyvos. Na, aš tokį tikslesnį klausimą turėčiau, bet kitą vertus globalinėme kontekste tai galėtų būti ir bendro pobūdžio klausimas. Gegužės 24 dieną komisija patvirtino sprendimą dėl Gazpromo ir dėl konkrečių koncernų ir konkurencingų kainų centrinėje ir rytų Europoje. Tai yra globalus žaidėjas mūsų europinėje rinkoje ir Google čia e, panašus atvejs kaip ir energijos sektorius. Taigi aš tris trumpus klausimus užduočiau. 2013 metais komisija e, nepriemė Gazpromo pasiūlymo. Gerbiama komisijos narė, galbūt galėtumėte e, paaiškinti, kuo skiriasi tie įsipareigojimai 2013 metų, kurie buvo atmesti ir dabartiniai, kurie buvo patvirtinti. Kitas klausimas, kodėl, kodėl sprendime trūksta nuostatų kompensavimui, kompensacijų sistemoms aštuonioms valstybėms narėms. Čia mūsų komitete penkios svarbiausios frakcijos yra pasirešusios laišką, kurį aš tuo pačiu klausimu esu siuntęs jums prieš kurį laiką. Jame buvo toks sakinys be tokių priemonių e, susidarys pavojingas precedentas ir taip nėra e, aiškus signalas e, sendžiamas, siunčiamas Europos įsipareigojimų srityje piliečiams. Na ir kitas dar klausimas kovo mėnesį buvo priimtas Stokholmo arbitražo tribunolo sprendimas naftogas atveju. Ar tai yra įsipareigojimų sprendimo procedūros pažeidimas? Nes mes, tiesą sakant, esame labai nustebinti tokio Gazpromo sprendimo, nes tai yra taip pat glaudžiai susiję su įsipareigojimų sprendimu. Gerbiamą komisijos narį, jeigu galėtumėte ir šios klausimus atsakyti. Dėkoju pirmininkė. Aš galbūt pradėsiu nuo pirmininko klausimo. Nuo trečio pradėsiu klausimo. Stokholmo arbitražas niekaip nėra e, įsipareigojęs priimti sprendimo įsipareigojimų srityje tai nėra susijęs su Gazpromo byla. Dabar dėl kompensacijų mechanizmo. Jeigu yra manoma, kad reikalingų kompensacijų gali kreiptis į nacionalinius teismus. Neseniai buvo priimtas teismo sprendimas, kuriame sakoma, kad nepaisant komisijos sprendimo tipo, nacionalinės valstybės narės gali kreiptis į teismą ir, ir taip kompensacijų klausimą išspręsti. Visai neseniai teismas labai aiškiai šio klausimu pasisakė. Na ir dabar dėl pirmojo klausimo. Kas dėl saistančių įsipareigojimų, e, kuriuo, kuriuos pasirašęs yra Gazpromas, jie dabar turi imtis e, teigiamų žingsnių tam, kad būtų integruotos dujų rinkos. o draudžiamajame sprendime neįmanoma būtų to padaryti. Keletas dalykų čia svarbus. Reikia už užtikrinti, kad dujos būtų pristatytos ten, kur jos turi būti pristatytos, tam, kad galima būtų tas dujas perparduoti. Galbūt, pavyzdžiui, čia Lenkijos vartotojai, e, turintis ilgalaikės sutartys, e, pageidaujantis perparduoti dujas Baltijos šalims. Na, o kas dėl Baltijos šalių, tai čia yra visiškos salos, nes tiesiog nėra vamzdynų reikalingų. Ir čia pagal įsipareigojimų sprendimą e, Gazpromas yra įpareigojimas pristatyti dujas ir į šias šalis, lygiai taip pat kaip ir pavyzdžiui Lenkijai. Ta pati situacija yra ir su Bulgarija. Taip, dujų rinkos bus integruojamos ir e, rinkos kainos, tiksliau kainos bus paremtos rinkos kainomis. Be to yra tikėtina, kad ilgalaikiuose sutartise tiksliau bus indeksuojamos naftos kainos. Be to dar yra dujų centrai vadinamieji, kur yra dienos kainos praktikuojamos. Ir šiuose įsipareigojimuose Gazpromas sutiko su tuo, kad kartą per metus ar per pusmetį būtų peržiūrėtos kainos. Taigi yra teigiamas atskaitos taškas, palyginamasis atskaitos taškas E, naudojimas, tai būtų Vokietijos ir Niderlandų centrų kainos. Tai reiškia, kad jeigu naftos kainos kyla, tai tada galima paprašyti sumažinti dujų kainas, atsižvelgiant į dujų centrų praktikuojamas kainas. Na, O tokių teigiamų pavyzdžių galima pasiekti tik tai per įsipareigojimų procedūrą. Aš manau, kad tai nėra Gazpromo bylos pabaiga. Tai yra tik tai pradžia naujų specialiųjų Gazpromo taisyklių taikymo pradžia. Ir kadangi tie įsipareigojimai yra saistančio pobūdžio ir jeigu jų nesilaikoma, tai mes tada galime tiesiog nu, paskirti baudas ir be, be prievalės kas kartą bilinėtis. Kaip žinia, sąjunga remiasi įstatymo viršenybė, tai kartais bylų nagrinėjimai užtrunka. Būtent todėl tie įsipareigojimai yra saistantis ir mes esame pasirengę užtikrinti, kad tų saistančių įsipareigojimų būtų laiko, laikomasi. Taip mūsų piliečiai gali, galės tiksliau pirkti dujas už prieinamas kainas, už tas pačias kainas, kaip kad pavyzdžiui vakarų Europoje. Mes manome, kad tai yra labai svarbu. Dabar kitas klausimas. Dėl konkurencijos taisyklių bendrai pasisakysiu ir dėl šio konteksto. Na, bent jau man svarbu yra tai, kad niekada Europoje nebuvo toks didelis užimtumas kaip dabar. Būtent e, tokia situacija su dabartinėmis konkurencijos taisyklėmis. Ir tikrai ne, ne dėl konkurencijos, tais, konkurencijos taisyklių nekuriamos naujos darbo vietos. Uh, galbūt tam tikrą prasme netgi priešingai vyksta. Jeigu rinka yra konkurencinga, tai aišku, reikia būti e, aktyviems tam, kad galima būtų konkur, konkuruoti rinkos sąlygomis. Jūs teisus, tai nėra vien tik tai vidaus rinkos klausimas, tai yra ir globalios e, rinkos dalykai kaip pavyzdžiui yra įmonių susijungimas atliekamas. Mes žiūrime, kad ka, besijungiančių įmonių klientams e, nebūtų blogesnės sąlygos ateityje. Jeigu, pavyzdžiui, keliamos kainos e, yra inovacijos apribotas, tai tada mes užtikriname galimybių e, vartotojams užtikrinti parinkimą, pasirinkimą. Per pastaruosius dešimt metų rinkos augo, rinkų augimas tiksliau padidėjo nuo 15 iki 65 procentų. Taigi mes manome, kad e, glob, į globalių rinkų tendencijas yra atsižvelgiama. Na, o dabar, jeigu panagrinėtume dėl sąsajų tą klausimą. 94 procentais įmonių susijungimo atveju nebuvo čia jokių papildomų sąjų, sąlygų. Tai reiškia, kad Įmonės dažnai e, turi imtis tokių sprendimų, kaip, kad, pavyzdžiui, parduoti gamyklas, e, gamybos e, vietas. Mūsų diskusija yra naudinga tuo, kad mes aptarėme tuos klausimus, kurie verti yra aptarti. Į kai kuriuos aspektus reikia labiau pasigilinti. Na ir Dabar dėl luksotikos atvejo mes e, bijojome dėl to, kad pavyzdžiui akinių, remelių ir stiklų čia klausimas iškils. Tačiau galiausiai mums buvo pasakyta, kad, e, kad gali kilti pavojus čia, bet galiausiai net ir tas didelis susingimo atvejis be papildomų sąlygų praėjo tam tikrais atvejais, jeigu, pavyzdžiui, netitinkamo susijungimo standartai, mes vis tiek nagrinėjame tokius atvejus, pavyzdžiui, Facebook'o ir WhatsApp'o ehm, atvejai. Apple, kaip žinia, Shazam yra nupirkę ir mes tiesiog žiūrime, sudėjus tų abiejų įmonių duomenis, kokios pozicijos rinkoje būtų užimamos ar turėtume keisti priemonės ar ne. Tikrai įdomus klausimas, keičiantis rinkoms, keičiantis verslo modeliams, gamybos tendencijoms keičiantis. Būtent todėl mes, aš paprašiau specialių, trijų specialių e, patarėjų panagrinėti šias sritis, tai čia būtų konkurencijos, ekonomikos ir technologijų srities ekspertai. Jie kovo mėnesį pateiks e, galutinę ataskaitą ir toje ataskaitoje bus ne tik analizė pateikiama, bet ir rekomendacijos, ką reikėtų daryti. Be to, mes konsultavomės su akcininkais, su interesuotaisiais asmenimis. Inter, internetinėje svetainėje pradėjome konsultacijų procesą. Galutinis E, informacijos pateikimo terminas būtų rugsėjo mėnesį. Na ir dar sausio mėnesį bus atvira konferencija organizuojama sausio 17 dieną ir bus kalbama apie gamybos būdus, apie inovacijas. Mes turime tiesiog užsitikrinti, kad mūsų turimos priemonės atitiks e, dabartinę situaciją. Dabar ponas Nika teiravosi dėl gamyklos Rumunijoje. Tai iškart pasakysiu. Svarbu, kad kiekvienas išgirstų tą svarbę žinę. Mūsų jie bendras tikslas. Niekam nėra naudinga, jeigu fabrikas uždaromas. Jį uždarius nelieka konkurencijos. Konkurencija uh, galima tik, kai fabrikas, fabrikas dirba, investuojama, gamina jis, kai jis pasiekia vartotojus, yra rinkoje. Būtent dėl to, kai perkančiai įmonė siūlo atsisakyti dalies turimo turto, žiūrime į jo pirkėją. Daugelėje pramonės šakų pirkėjas negali būti tiesiog kažkas, kas turi laisvų milijonų. Ne, tas pirkėjas turi išmanyti sritį, būti specialistas, nes kitu atveju bus sudėtinga tęsti verslą ir užtikrinti jo klėstėjimą. Būtent dėl to tiek daug dėmesio skiriame pirkėjo patvirtinimo procedūrai. Mes norime, kad įsigytų turtą teisingas pirkėjas, kad jis būtų naudingas įmoniai. Kitas dalykas Aš pritariu, kad ta plieno situacija Europoje tęsiasi jau ilgokai. Europoje plieno sektorius e, yra sėkmingai dirbantis, nes nesitikė sektoriaus įmonės, kad mokesčių mokėtojas apmokės jų sąskaitas. Būtent dėl to šis sektorius yra konkurencingas ir puikiai atrodo globaliame kontekste. Ir dėl į ką aš atkreipčiau dėmesį ir norėčiau daugiau bendro darbo, kovos su dempingu ir gynybiniai prekybos mechanizmai. Jie turi būti uh, skelbiami sparčiau. Vos tik identifikuojame nesažininką konkurenciją. Žinote, kad yra 37 antidempingo priemonės jau paskelbtos. Tuo pat metu e, pasiūlyta parlamentui, čia Cecilė Marstrom yra atsakinga, pasiūlyta parlamentui naujų antidempingo priemonių ir nauja jų patvirtinimo procedūra pagal papo taisyklės, tačiau greitesnė užtikrinantį geresnį atsaką. Aš viliuosi, kad mes dėl tos naujos tvarkos susitarsime. Tai būtų atsakymas Europos pramonė. Jeigu jūs susidurite su nesažininkė konkurencija, mes turime atsakymą. O kai konkurencija yra sąžininga, tai iš pramonės tikimės, kad ji prims iššūkį ir jį įveiks. Tačiau jeigu konkurencija nesažininga, mes turime turėti ir atsakymų dėl finansų sektoriaus ir dėl breksito. Ką čia būtų geriausia pasakyti šiai, šiai dienai, kuri tikrai nėra eilinė diena, niekas neaišku. Jūs, jeigu žinote, kaip baigsis dėrybos dėl breksito, pasakykite, kom tai baigsis. Tiesiog reikia bandyti ruoštis ateičiai. Aišku, finansų sektorius Europai yra svarbus. Tai yra mūsų infrastruktūros dalis, tai uh, sektorius palaikantis mūsų pramonę, leidžiantis jai dirbti taip, kaip ji išmano geriausia, todėl yra bendras interesas žinoti ne tik, kaip atrodys pereinamasis laikotarpis, bet ir po to prasidėsiantis nauji santykiai su Junktinė karalystė. Kitas klausimas. Yes. What was the question of the Czech? Well, uh, uh if you... Kolega iš Čekijos teiravosi, gal galite pakartoti, pakartoti, prašau, pirmininkas. Taip, dalis mano klausimo buvo kaip ir kolegės iš Prancūzijos. Kalbant apie didžiausią, svarbiausią pramonę, kaip apginti ją nuo nesažiningos konkurencijos, kaip E, įvertinsime, kas yra tie pirkėjai. Dažnai tai yra ArcelorMittal, kuri įsigijo daugiausia plieno liejyklų Europoje, o Čekija susidūrė su konkrečia problema. Vitkovicoje plieno e, liejykla bus atskirta nuo bendrosios grupės ir to atskirimo prašė, paprašėte jūs dėl konkurencijos užtikrinimo. Tuo pat metu jūs teisingai sakėte, kad reikia įsiaiškinti, kas bus tas pirkėjas. Reikia išnagrinėti kiekvieną pirkėją kaip įmonę, nes retkarčiais viena ar kita įmonė pasiskelbė pirkėją, nors realiai veiklą pradėjo vos už vakar. Poldi Steel e, susidūrė su tokia problema. Visiškai neseniai ta įmonė antrą kartą buvo parduota, o pirkėjas iki tol niekam negirdėta įmonė. O mano antrasis klausimas buvo apie Europos stiklo pramonę. 50 procentų pajėgumų nusipirko Amerikos įmonė Aš e, esu dirbęs su tuo sektoriumi, tai puikiai išmanau situaciją. Ir paketinių, ir stiklų paketų atveju situacija ta pati. Amerikos įmonė nusipirko didelę akcijų dalį šioje pramonės šakoje. Tai atsižvelgiant į naują situaciją rinkoje, kaip apginti mūsų įmonės Pirmininkas, na, aš abejoju, ar įmanoma taip tiesiai paimti ir atsakyti tokius klausimus, vis dėlto svarbu juos kelti tiesiog kaip pamastymus. Šie klausimai svarbus mūsų pramonės ateičiai. Mes turime atidžiai sekti pilną situaciją. Taip, jeigu jūs užduotumėte tik tuos klausimus, į kuriuos atsakymus aš žinau, tai posėdis nesitęstų ne, penkių minučių. Aš pasižymėjau jūsų klausimą. Stiklo pramonės neišmanau taip gerai. Pastaruoju metu negavome jokios informacijos apie planuojamus įmonių įsigijimus šiame sektorė, taigi tiesiog prieimu domėn jūsų klausimus. O kas būtų dar svarbu, kalbant parlamente, reikia žiūrėti ir į tiesioginės investicijas. Es puikiai naudojasi užsienio tiesioginėmis investicijomis, tačiau tuo pat metu būtų teisinga žinoti kuo daugiau apie tą investuotoją. Tai tikrai yra geras siekis, kai kurios valstybės turi tokių mechanizmų, o mes siūlome, kad kiekviena valstybė nariai galėtų susikurti tokį patikros mechanizmą. Jis leistų išsiaiškinti investicijų tikrąją priežastį, ar investuojame tikrai skaidriai ir aiškiai. Globalioje rinkoje konkurencija tikrai nėra ideali ir e, reikia tos informacijos Kadangi sąlygos nelygios visiems, reikia turėti galimybę apsiginti. Pavyzdžiui, jeigu yra subsidijos, mes turime priekybos gynybos priemonių, reikia žiūrėti, ar nėra subsidijuojama ir jeigu yra, tai ar tai pagrista ar nepagrista. Ir kaip trečioji strategijos dalis mes turime siekti, kad žalingos subsidijos būtų naikinamos. Aišku, tai nenutiks nei rytoj, nei po metų, tačiau reikalai nestovi vietoje ir čia net mažytė pažanga yra geriau nei jokios pažangos. Kartu su Cecilija mes būtent šį elementą stengiamės įtraukti į mūsų prekybos susitarimus, pavyzdžiui, prievolė nutraukti žalingas subsidijas. Jeigu neklystų, prieš dviejus su pusę metų PPO galų gale susitarė, kad žemės ūkio eksporto subsidijas reikia nutraukti. Ir aišku, tai ne šio komiteto kompetencija, tačiau labai svarbi naujovė visai, visam žemės ūkiui Europoje. Taigi mes turime tokią trijų lygių strategiją. Mes norime galėti greitai tvirtinti antidempingo priemonės, mes norime įsiaiškinti, kas siūlo tiesioginės investicijas ir kartu norime tęsti dialogą bei užtikrinti, kad žalingos subsidijos būtų naikinamos jau egzistuoja e, tarpusavio supratimo memorandumas su Kinija, dialogas vyksta ir tas įtraukia mūsų prekybos susitarimus. Get, uh, uh, right. Jūs teisingai sakėte. Būtina kurti tam tikrus e, galios mechanizmus visoje Europoje, kurie būtų skirtingi. Skirtingi, nes jie atspindi energijos situaciją visoje Europoje. Pirmiausia, tokių centrų reikia. Valstybės narės pačios turi sukurti pagrindą tam, kad būtų galima teikti, kad tai yra būtina antra būtina, kad konkurencija nebūtų trikdoma, ar tai būtų daroma kuo mažiau, o jeigu tai nutinka, kad tas trikdis būtų laikinas. Kaip jau sakiau, komisija dirba tam, kad teisės aktai būtų parengti energijos ryčiai visi reikalingi. Ir svarbiausia mintis yra energijos sąjunga. Ta sąjunga turėtų padėti valstybėms narėms padėti viena kitai, jeigu atsitinka kokia nors situacija, kai trūksta energijos piko metu, kad jos galėtų padėti viena kitai. Būtent dėl to tas pajėgumų mechanizmas ir buvo patvirtintas. Ir tie mechanizmai be abejo yra tokie, kad jie yra naudojami tik laikinai. Tarp valstybinis tiekimas tų mechanizmų tieka galės būti užtikrintas ir taip pat e, paklausos dalykus bus įvertinti lengviau. Pigiau yra sudaryti sandorius tada, kai energijos, kai energijos vartojimas yra didesnis ir tuomet ne, nelieka tos sandorius vargingai sudarius nelieka didelių sviravimų tinkle. Net jeigu teisės aktai pasikeistų, net jeigu atsirastų laikinų priemonių, e, mes turime situaciją tinkamai prižiūrėti. Visą tai yra svarbu, kad rinkoje būtų kuo mažiau įvairių uh, sukūrių. Viešieji pirkimai. Uh, mano, ko gero, žinios šios ir tie nebus labai gilios. E, Pone Bienkovska paminėjo kai kurius dalykus, kuriuo aš detaliai nežinosiu, bet, pavyzdžiui, e, kainų lyginimas yra e, svarbus dalykas, bet jis ne vienintelis, nes labai svarbu, kaip buvo pagaminta energija, kaip buvo patiekta, kiek tai kainuoja ir taip toliau ir panašiai. Ir viešosios struktūros turi dėti pastangas tam, kad būtų išsiaiškinta, kas yra tas energijos tiekėjas ir kokį iš jų geriausia yra pasirinkti. Be abejo, čia galėtume daug kalbėti apie tai, kad reikia kurti infrastruktūrą, kad ji turi būti tinkamai <clears throat> naudojama, nes turint tinkamą infrastruktūrą kaina mažėja. Technologijos, pardavėjai, pirkėjai, visa tai yra svarbios e, svarbus elementai, kuriuos būtent atsižvelgti viešųjų pirkimų metu. Ar mes kūrime kokius nors Europos čempionus? Tikrai galiu pasakyti, kad ne. Mes galime pasakyti, kad būtina, kad tie mūsų čempionai sugebėtų dalyvauti konkurencinėje kovoje, kad jie išliktų stiprus ir kad jų, jų nebaugintų procesai vykstantis globalioje rinkoje. Pavyzdžiui, InBev ir SNB Miller yra vienos E, iš didžiausių alaus gamintojų pasaulyje. Tai yra Europos įmonės. Jos turi gal septynias gamiklas Europoje, e, kur konkurencija labai didelė ir Europoje didžiausi ir, ir tiksliau didžiausi pasaulio alaus gamintojai dažniausiai yra įsteigę Europoje. Taigi, ką mes vadiname Europos čempionais, ką mes vadiname konkurencija. Matome šiuo atveju, kaip europinės įmonės sugeba jais būti. Būtina taip pat panašias taisyklės taikyti ir plieno sektoriui. Mes norime, kad plieno sektorius būtų konkurencingas. Ir tam būtina imtis priemonių. Priešingų atvejų mm, nebus užtikrintas konkurencingumas. Na ir paskutinis dalykas, bet taip pat svarbus. Kaip prieiga prie rinkos, prie e, Europos ir lėšų galėtų rasti mažos ir vidutinės įmonės. Mes visi kartu turime dirbti čia, kaip, jos, kaip tos įmonės turėtų rasti prieigą prie kapitalų rinkų. Kolegos ieško galimybių, kaip padaryti, kad taip galėtų nutikti. Pavyzdžiui, plieno pramonė ir kitos kitų sričių įmonės irgi turi uh, E, tam tikrų sunkumų šioje srityje. Tačiau ekonomikos stuburos ES yra mažos ir rutinės įmonės. Jos dirba pagal subrangos sutartis, jos atlieka galybę darbų, jos pramoniai yra tikrai labai labai svarbios. Pirmininkas, dėkoju, ponė komisarė, už atsakymus. Yra dar du klausimai papildomi. Ar būtų tokia galimybė? Ponas Makštena dar nori paklausti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau grįžti prie to, ką sakė kolega iš GUE. Palaukit, palaukit, aš neužbaigiau savo klausimo, nes man bus teiktas žodis ir aš ketinu tą galimybę pasinaudoti. Pone Vasager, jūs paminėjote pavyzdį Ir man sunku girdėti, kaip jūs sakot, Europos vartotojas, Europos vartotojas. Kai kalbam apie juodąją metalurgiją, kai Arcelor Metal nupirko tą įmonę, jūs sakėte, kad štai klientai kreipėsi į jūs, nes jie bijojo, kad e, tas sanduris e, paveiks situaciją. Bet kasgi gali tokiu, tokie, tokiom nesąmonėm tikėti, jeigu tikėtume klientais, plieno pramonė yra uždara ir niekas į ją negali patek, patekti į tą rinką. Jeigu aš manau, kad europinis plienas per brangus, kodėl negalėčiau pirkti Meksijoje, Meksikoje, Kinijoje ar kažkur dar. 40 milijonų tonų Kinijoje e, buvo pagaminta ir dabar iš Brazilijos ir Meksikos e, įsivežame tą plieną, bet tai atsitiko po to, kai ArcelorMittal supirko tas keletą įmonių plieno Europoje, dabar plieno Europoje trūksta. Tad ar darbo vietų ir kvalifikacijų išsaugojimas gali būti tas lankstumo kriterijus e, taikant konkurencingumo taisyklės. E, tas kolegos minėtas galati pavyzdys yra klasikinis pavyzdys. Rytoj kaip anksčiau buvo su Kanados e, Alkadimone, kuris pirko aliuminį Europoje, jis nenorėjo nupirkti pačią, gam, pačią gamyklą, jis norėjo nupirkti esamus kontraktus ir e, perpirkti technologijas, tos įgūdžius. Tad štai, dabar ta gamyba vyksta Kanadoje, nebe čia. Čia labai panaši situacija klausus Čekijos Respublikoje. Jeigu rytoj reikės vėl kurti aukštakros, nes Čekijoje, Rumunijoje, Prancūzijoje, Belgijoje, E, jeigu norėtume tai padaryti, negalėtume dėl to, kad nebeturime tų įgūdžių. Tai štai, tai yra baisiausia drama. Pirmininkas, ačiū. Klausimas labai tikslus ir labai skaudus. Ponas Langendas norėtų klausyti. Atrodo, trečio klausimų raundo nebebus. Pone komisarė, gal galime atsakyti ponui Martinui? Manau, kad kalbėdami apie ateitį mes turime skirtingus įgūdžius truputėlį. Aš nepritariu jūsų prognozėms. Pirmiausia, Europos prienų sektorius yra labai diversifikuotas. Yra gaminama skirtingi gaminiai ir skirtingi gamybos būdai taikomi. Nuo paprasčiausio plieno iki e, pačių sudėtingiausių ir labiausiai sofistikuotų plieno gaminių. Būtent dėl to yra sunku e, sutikti su tokiu brutaliu, nesubtiliu e, vertinimu to, kas vyksta. Iš tikrųjų, e, vyksta dramatiški dalykai globalioje ekonomikoje ir visame pasaulyje reikės galvoti, ką daryti su gamybos pertekliumi. Jau yra uh, 50 procentų perteklinės gamybos plieno sektoriuje. Ši diskusija prasidėjo plieno pertekliaus forume, kur JAV, Kinija, europiečiai visi dalyvavo toje diskusijoje. Būtent dėl to ir yra įdomu išsiaiškinti, kokie yra skirtumai toje plieno pramonėje, kas kur kaip gaminama, kai kuriems produktams taip plieno Manau, kad galite nusipirkti jų už Europos ribų, nes e, transporto laikas, pateikimo laikas nėra toks svarbus, kaip e, gaminant kitus dalykus. E, mes pirmiausia analizuojame, kaip tas plienas yra vežamas. Žiūrime, ar, plienos, ar plieno kainos didėja ar mažėja. Ir žiūrime bendrus modelius susijusius su plienu. Kai kurie plieno gaminiai nėra toli pervežami, nes jų labai reikia čia. Ir reikia ne pačių tik tai plieno gaminių, bet reikia ir įgūčių, galimybės gauti tą produkciją laiku. E, būtina turėti galimybę per tą patį laiką gauti daugiau ir geresnės kokybės dalykų. Tačiau tenka pripažinti, kad Europos plieno pramonės sektoriuje yra gaminama ir kitokių gaminių, e, kurie nėra tokie pažangus. Kai kurios verslo įmonės, kurios naudoja importuotą plieną, jos renkasi tokį variantą dėl to, kad čia toks plienas negaminamas. Ir jiems, man atrodo, kai kuriems iš jų atrodo normalu mokėti teisingą kainą už tą produkciją. E, be abejo, reikėtų atlikti dar detalesnę galbūt analizę, įvertinant ir tai, ką jūs minėjote, kad darbo vietos būtų išsaugotos ir kad būtų labiau sudėtingi gaminiai gaminami. E, dabar šiame sektoriuje dirba apie 360 tūkstančių darbuotojų, tačiau 30 milijonų žmonių tokiuose versluose, kur plienas naudojamas, dirba visame pasaulyje. Ir jie taip pat nori, kad jų produktai patektų į rinką. Tai štai kas yra svarbu. Būtent dėl to mums tenka priemonė, prievolė plačiai žvelgti šią problemą, o ne tik vertinti vienos ar kitos įmonės e, specifiką, vertinant viso sektoriaus konkurencingumą. Pirmininkas, ponia komisarė. Net jeigu ir ne dėl visko sutarėme, Mes labai džiaugiamės galėdami jūs pasikviesti mūsų komitetų posėdį. Diskusija be abejo labai svarbi. Ar tai būtų skaitmeninis sektorius, ar kosmoso klausimai ir panašiai. Jūsų kaip komisaras atsakingos už konkurencingumą, dalyvavimas posėdėje mums yra labai svarbus dalykas, nes kalbame apie tos namus Europos čempionus, įmonės Europos čempionės, kalbame apie dempingą ir kovą su juo, kalbame apie eilę kitų dalykų. Mes norime kurti konkurencingą, laisvą rinką Europoje. Na ir turime sėkmingai dalyvauti globalioje konkurencijoje. Galite būti konkurencingas tik tada, jeigu kažkas su jumis konkuruoja, ar ne? Mums reikia darbo vietų, mums reikia užtikrinti užimtumą savo piliečiams. Gal ne visi sutarėme visais klausimais, bet tikslai mūsų yra panašus. Ačiū, kad atvykote, ačiū kolegoms už klausimus. ir tikėkime surėsime kitų galimybių pasimatyti ir kitą metą. Biudžetų srityje bus daug įvairiausių diskutuotinų klausimų ir tikimės, kad kai vyks darybos kitą metą galėsime irgi su jumis susitikti. Tos darybos vyks, ne viskas bus lengva, bet jos tikrai bus. Ir ačiū Jums dar kartą už atvykimą. And I also very much appreciate that you do such an effort also with the budgets. Yeah, yeah, yeah. We try. We